Nuostabu, panašu, kad jums pasisekė tai padaryti. Pradėsime nuo 13 darbo atvarkės punkto. Tai yra 2011 metų ES ataskaita dėl politikos nuoseklumo vystimos labui. Nuomonės referentė yra pone Emer Costello, jai ir suteiksiu žodį. Thank you, Chairperson and, uh... Čia, ponė pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kadangi esu pakankamai nauja parlamento narė, tai yra pirma nuomonė, kurią aš rengiu. Ir tiesiog norėjau padėkoti užimtumo komiteto ir vystimosi komiteto sekretoriatams, padėjėjams ir savo personalui padėjėjams, kurie man pagelbėjo. 2005 metais buvo parengtas vystomojo bendradarbiavimo politikos konsensusas, pagal kurį visos ES, visose ES politikose, kurios turi įtakos besivystančiom šalims, privaloma atsižvelgti į vystomojo bendradarbiavimo tikslus. Tokiu būdu yra pripažįstama, kad vystomasis bendradarbiavimas turi spręsti besivystančių valstybių poreikius. Buvo parengtas teisinės pagrindas įsigaliojus e, Lisabono sutartį 9 metų gruodžio mėnesį. 208 punktas, e, straipsnis jame kalbame. Apie tai ten teigiama, kad ES turi atsižvelgti į vystamo bendradarbiavimo tikslus įvairiose politikos rytise, kuriuose galima, e, gali kurios gali turėti įtakos besivystančiom šalims. Šiame nuomonės projekte yra pažymima, kad socialinis devintojo ES starties straipsnio straipsnis, jame teigiama, kad įgyvendinant politiką ir veiksmus ES turi atsižvelgti į reikalavimus susijusius su aukšto lygmens užimtumo užtikrinimu, tinkamų socialinių sąlygų sukūrimu, kova su socialinė atskirtimi ir švietimu e, sveikatos apsauga, kad tai turi būti taikoma tiek ES, tiek už jos ribų. Nuomonė yra akcentuojama, kad reikia pasirūpinti, kad socialinės nuostatos priekybos sutartyse būtų tinkamai gyvendinamos ir būtų stebėse, stebimos ir kad būtų numatyti per, peržiūros ir dėgymo mechanizmai. Taip pat Europos komisija yra raginama numatyti saistančias nuostatas priekybos sutartyse ir skatinti užimtumą moterų ir jaunimo tarpe. Padori darbo darbo tvarkė darbuotojų teisų apsauga, lyčių lygybė yra svarbus aspektai. Taip pat akcentuojama, kad reikalinga prisimti privalomų pagrindų socialinę atsakomybę ir prievolės. Taip pat akcentuojama, kad reikia steigti tokius centrus ypatingai besistančiose šalyse, keistis informaciją jų, jų pagrindų, ypatingai tais klausimais, kurie nepatenka į ES kompetenciją, pavyzdžiui, perlaidos pinigų ir socialiai įtraukianti išteklių, įtraukiantis išteklių panaudojimas. Taip pat reikalavimo, kad Europos komisija rengdama socialinę politiką, atsižve, socialinę, socialinės politikos aspektus atsižvelgtų ir išorės veiksmų tarnybos darbe. Taip pat reguliariai turi būti atliekam, atliekamos, atliekami poveikio vertinimai įvairių pasiūlymų, ypatingai socialinės politikos ir užimtumo srityse. Taip pat raginama komisija ir valstybės narės daugiau dėmesio skirti migrantų integracijai šalyje, šalyje gavėjoje, prieimėjoje ir taip pat kalbama apie migrantų teisų išplėtimą. Taip pat komisija yra raginama įsitraukti socialinį dialogą su ne ES darbo organizacijomis dėl socialinių standartų. Yra tam, tik, tam tikri klausimai, kuriuos norėjau įtraukti, tačiau atsižvelgiant į kompetencijos ribas ir tai, kad mes rengiame tik nuomonę, aš maniau, kad, pamaniau, kad galbūt būtų naudingiau uh, spręsti tuos klausimus bendrai pačiame pranešime, pačioje rezoliucijoje. Na, o tie dalykai, kuriuos norėjau įtraukti ir kuriuos reiktų panalizuoti, yra susijęs su tuo, kad reikia didesnių politinių įsipareigojimų iš komisijos ir tarybos pusės. PSD atžvilgiu taip pat reikia su, su, parengti skundų procedūrą besivystančios valstybėse taip pat, galbūt, na, kaip sakiau, tie klausimai gali būti aptariami pakeitimuose pagrindiniam pranešimam, o ne e, mūsų komiteto nuomonėje. Taigi, kaip sakiau, nuomonė yra gan trumpa ir aš mielai išklausyčiau pastabas ir kolegų pasiūlymus. Ačiū. Dank. Labai ačiū. Mūsų problema visada yra ta, kad laikas mus spaudžia, tačiau tikiuosi, kad bendradarbiaujant su kolegėmis ir kolegomis pavyks parengti puikią nuomonę. O dabar prasidės debatai ir pirmiausia suteiksiu žodį ponui Balon. Merci, madame la présidente. Je voudrais... Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau e, pranešėjai pasakyti, kad mano nuomonė rimtų problemų su mumis nebus. E, rasime nemažai pakeitimų ir e, bendrų taškų. Bendrai, e, tradiciškai ES prisidėdama prie tų valstybių, kuriuose yra žmogaus teisų problemų raidos, kalbėdavo apie visuomenės padėtį ir mes e, manėme, kad tokiu būdu mes galime propaguoti savo socialinės vertybės, savo socialinius siekius. Visos problemos, e, su kuriamis dės, e, bandome susidoroti ES viduje, gali paplisti ir į kitas šalis ir mes e, išsprendę savo problemas galime padėti besivysančiam šalim. Aš manau, kad socialiniai kriterijai, socialiniai standartai, apie kuriuos, ponė pirmininkė, mes kalbėjomės pastarąsias keletą dienų, ypač kai aptarėme pono Ulk pranešimą, yra susijusios su socialinė atsakomybė. Visa politika, kurią mes bandome e, vykdyti toje srityje, yra su to susijusi. Aš norėčiau EPP, e, pasakyti, kad esu EPP frakcijos atstovas, e, e, atstovaujant ES iniciatyvą pagalbos visinčiam šalims politikai iki 2015 metų įgyvendinti. Aš žinau, kad mes su pranešėjai užmėtgėm gana gerą ryšį ir pakeitimus pateiksime gana sklandžiai, aš manau. Ačiū. Filipu Olom. Labai ačiū Filipui Olom. Daugiau niekas žodžio nepaprašė, dar kartą dairausi, ar iš ties taip yra, ar nėra norinčių kalbėti. Panašu, kad ne. E, tačiau komisija vieši mūsų posėdėje. Pane Dabjasova. Žodis jums, o tada pranešėjai. Komisūn. Thank you, Madam Chair. Um, I... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už siūlymus, kurie mums yra labai naudingi. Mes tinkamai atsižvelgėme į daugelį išsakytų minčių. Ir gal detaliau sureaguosiu į keletą klausimų, kur kalbama apie politinę sanglaudą ir darną tokių centrų besivystančiose šalyse. Mes dabar siekime dialogo su šalimis partnerėmis ir bandome įtraukti visus uh, PCD klausimus, vystomą bendradarbiavimo politikos klausimus ir delegatūros įgys tokį vaidmenį prižiūrėti, kaip steigiami ir dirba tie centrai, e, kurie dirb socialiniais klausimais. Mes norime daugiau išteklių numatyti tiems centrams ir daugiau informacijos e, šiuo klausimu ir apskaitai apie pačią darbo tvarkę tam, kad jie galėtų pateikti daugiau informacijos apie tai, kokį poveikį ta politika daro šalims partneriams dėl siūlomo teisės akto poveikio vertinimo ne ES šalims. Nuo 2009 metų komisijos gairėse dėl poveikio vertinimo yra numatytas reikalavimas įvertinti poveikį trečiose šalyse, skaitant besivystančias šalis. Ir taip pat, aišku, apie tai, tai susijęs su socialinio poveikio vertinimu. Kol kas praktika buvo tokia, kad na, nepakankamai dėmesio buvo skiriama poveikio vertinimams nuo 2009 metų dėl praktinių priežasčių, nes Jie pradėjo darbą pagal senas gairias, taigi mes tikimės, kad pažangos bus pasiekta gan greitai. Dabar jau. Dėl kitų punktų. Dar papildomas dalykas dėl dialogo su ne ES vyriausybinėmis organizacijomis, darbo organizacijomis ir profsąjungomis e, pakeistame komunikate, kuris nesiniai buvo patvirtintas, siekiama sustiprinti šalių dialogą su šalimis partnerėmis. Kalba čia eina apie dialogą su socialinė visuomenė, skaitant profsąjungas ir darbo organizacijas. Taigi tikiuosi, kad atsakiau į iškeltus klausimus ir laukiu vėlesnių diskusijų. Dėkui. Ja, dank, Labai ačiū komisijos atstoviai. O dabar dar kartą žodis poniai Emer Kostelo. Galite pradėti. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už pastabas. Kaip jau minėjau, tai man yra pirma galimybė parengti nuomonę. Na ir patirtis tikrai buvo labai įdomi. Dėkoju EPP frakcijai už siūlymus ir paramą dėl bendrųjų principų. Aš laukiu tolesnių pakeitimų ir mielai aptarčiau juos suprantu, kad laiko turime nedaug dėl to, dėl to kada turėtų būti pasiro... pateikiami pakeitimai, bet aš vis tiek manau, kad tai yra nedidelė nuomonė, bet bet kuriuo atveju tai yra svarbi nuomonė ir labai svarbu, kad užimtumo socialinių reikalų komitetas aiškiai pasisakytų dėl vystomo bedarbiavimo politikos ir aš džiaugiuosi tą galimybę prisidėti prie šio darbo. Komrecht. Labai ačiū, visiškai Jums pritariu. Tai labai svarbus klausimas ir svarbu jį įtraukti ir socialinius aspektus. Jūs jau kalbėjote apie tai šešėliniams pranešėjams, svarbu, kad pakeitimų pateikimo terminas yra numatytas birželio 25 pirmadienį 12 val. Noriu paprašyti pakeitimus pateikti anglų kalba, todėl kad neturėsime galimybės e, išversti jų, todėl kad laikas mus spaudžia ir jei norime, kad į mūsų nuomonę bus atsižvelgta atsakingame komitete, tai turime pateikti pakeitimus kaip galima greičiau. Liepos 5 dieną. E, bus dar kartą apsvarstyti šie pakeitimai, o e, Liepos 10 dieną perduoti vystimosi komitetui. Šis darbo atvarkės punktas baigiamas, dabar grįšime pagal savo darbo atvarkę kiek atgal. Dvyliktasis darbo atvarkės e, klausimas. Taigi verskite puslapį atgal. Dabar suteiksiu žodį poniai Bastos. Jis yra, ji yra pranešėja renginti pranešimą šią temą. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau visiems padėkoti už tai, kad atėjote į šį klausimą dėl Europos e, savidraudos bendrijų statuto. E, praneš, aš renkiu pranešimą šią temą ir bus labai įdomu išklausyti pas mus atėjusių ekspertų, kurie yra parengę pasisakymus. Tai praturtins mūsų belaukiantį darbą šioje srityje. Savidraudos draugijos skirtingose valstybėse narys yra sukaupusios e, ilgas tradicijas, o kai kuriuose valstybėse narėse tokių draugijų net nėra. Štai Kipre, Čekijoje, Estijoje, Lietuvoje, Slovakijoje tokių savidraudos draugijų nėra. Jos neegzistuoja. Tačiau e, tokiu argumentu vadovaujantis negalima neteikti Europos masto teisės akto dėl savidraugos draugijų. Greičiau tai pasitarnautų kaip geras argumentas siekti suderinimo Europos lygmenio. Yra valstybių, kurių patirtis e, tokios jas ryties, savidraudos rytyje siekia šimtmečius. Jos tikrai galėtų padėti kitoms e, valstybėms. Pažvelkime į Europos komisijos poziciją dėl šio statuto. 1992 metais Europos komisija pateikė reglamento projektą dėl Europos savidraudos draugijų statuto. Deja, 2006 metais tas dokumentas buvo atsimtas, nes nebuvo pasikta jokios pažangos rengiant e, teisės aktą. Be to, skirtingose valstybėse narėse, e, kuriuose toks šis dinamiškas sektorius egzistuoja, buvo pasiekta labai didelė pažanga. 25 tūkstančiai draudimo rinkos buvo užimta savidraudos bendrijų ir e, bendrovių. Ir negalima tų skaičių pamiršti, kai uh, E, išskiriame vidaus rinkos e, prioritetus ir išsiaiškiname, kaip vidaus rinka veikia. Savo nuomonės projekte aš pabrėžiu pagrindinės priežastis e, savidraugos draugijoms įtvirtinti kaip teisinėms subjektams. Manau, kad tai leistų mums pastumėti į priekį vidaus rinką ir be to galėtume veikti vienodomis sąlygomis e, su kitomis draudimo bendrovėmis, ypač dabar ekonominės, finansinės ir socialinės krizės metu. Mums iškyla daug naujų iššūkių dėl socialinio draudimo e, sistemų valstybėse narėse ilgalaigiškumo ir tvarumo. Mes turime suprasti, kad e, e, savidraudos draugijos mūsų visuomenės ir ES atlieka labai svarbu vaidmenį, todėl būtina parengti joms statutą. Dėl to mūsų žimtumo komitetas šį pranešimą ir svarsto. Kaip ten bebūtų, į mūsų įgaliojimus įeina e, ši svarbis rytis. Teisės komitetas rengia taip pat išsamų pranešimą šią temą. Darbo rinkai e, savidraudos bendrijos yra labai svarbios, todėl turime e, šį e, pranešimą gerokai pastumėti į priekį iš užimtumo perspektyvos. Baigsiu savo pasisakymę dabar, nes norėčiau suteikti žodį kalbėtojams ir norėčiau labai padėkoti visiems už tai, kad čia atėjote. Dėkoju ponui Gerard Andreksk iš Massiv grupės, taip pat Pedro Black de Silva, kuris e, yra AIM darbo grupės dėl savigraudos draugijų pirmininkas. Ir tikiuosi, kad e, pranešėjai išsakys daug naudingos informacijos mums. Ja, dank, Labai ačiū pranešėjai. Mes jau kalbėjom apie tai, kad e, į klausimus yra pakviesti trys ekspertai. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mūsų laikas yra ribotas, todėl noriu paprašyti savo pranešimui skirti nedaugiau nei 10 minučių, kad po to dar galėtumėte atsakyti į parlamento narių klausimus. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Žerardui Andrekui, kuris yra MACIF grupės pirmininkas. Žodis Jums 10 minučių. Merci, madame. Euh, madame. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė pranešėja, ponios ir ponai parlamentarai. Norėčiau padėkoti Jums už kvietimą, kuris reiškia, kad Jūs esate susidomėję šią temą, savidraudos sritimi. Mes ilgai jautėme jūsų paramą ir ponia pranešėja apie tai irgi užsiminė, būtent kuomet buvo bandoma parengti savidraudos draugijų statutą ir Europos parlamentas nuo 2005 iki 2007 metų išsakė paramą e, šiam statutui, 2010 metais deklaraciją raštu pasirašė 400 parlamentarų, taip pat buvo parengtas pranešimas apie savidraudos draugijas 21 amžiuje, jį parengė jūsų komitetas. Taip pat e, Europos komisija irgi daug dėmesio dabar skiria ir Barnie buvo paskelbtas paskelbta ataskaita dėl vieningos rinkos akto, taip pat buvo užsakytos atitinkamos studijos. Na ir vis tiek savidraudos sritis dar turė, turės įveikti nemenką kelią, kol bus patvirtintas statutas, kuris leis toliau plėtoti šį sektorių ir užtikrinti jam tinkamą ateitį Europoje. Esant socialiniai ekonominiai kriziai Europoje, Mes tikimės, kad ES institucijos norės propaguoti visas darbo vietų kūrimo formas, sustiprinant ekonominį sektorių. Esant sudėtingoms sąlygoms, labai svarbu sustiprinti finansinį sektorių ir užtikrinti didesnį versli, versliškumą. O jau yra įrodyta, kad savidraudos sektorius iš tiesų e, leidžia prisidėti prie strategijos 20, Europa 2020 tikslų, siekiant uh, pažangaus, tvaraus ir įtraukiančio augimo Europoje. Na ir mes matome, kad iš tiesų kartu su kapitalo institucijomis mes galėsime kartu parengti tą statutą. Na ir dėl to, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai, Aš esu savidraudos grupės Masif, Masif pirmininkas. Ir aš norėčiau papasakoti, kaip veikia mūsų grupė. Mes atstovaujame gemą e, savidraudos interesams ir mes pasisakome už savidraudos, Europos savidraudos statutą, kuris leistų užtikrinti šio sektoriaus augimą, sustiprintų jo poziciją ir leistų jį plėtoti Europos lygmenių. Kas yra mas, mas, masyv? Masyv tai yra uh, draugija, kuri buvo įsteigta 1960 metais ir veikia savidraudos srityje. Ši grupė nėra akcininkų grupė. Mūsų pajamos yra reinvestuojamos įvairias, įvairius produktus ir paslaugas. Tai užtikrina ilgalaikės mūsų draugijos vertybės, tai yra sustiprinti, užtikrinti tvarias lėšas ir panašiai. Toks ir yra savidraudos principas. Reikia sustiprinti solidarumą ir atsižvelgti į visų interesus - klientų ir darbininkų interesus. Vienas draugijos narys turi vieną balsą ir tai atitinka demokratijos principams. Siekiame, tai yra nepelnos siekianti institucija, bandame e, patenkinti visų poreikius, užtikrinti rentabilumą, reinvestuojame į vairias paslaugas. Kas galėtų paprieštarauti, kad tokie principai e, nėra suderinti su Europa 2020 tikslais? Prancūzija kaip Vokietija, Belgija, Ispanija, Italija, Niderlandai, Anglija, galbūt ir kitos ES narys yra viena iš pagrindinių E, Europos savidraudą plėtojančių valstybių. Tai reiškia, kad iš tiesų savidraudos rytis Europoje yra gan plačiai išvystyta ir maždaug 6,5 tūkstančio draudimo kompanijų Europoje veikia, iš jų 3 tūkstančiai, 3,5 tūkstančio yra savidraudos draugijos. Taigi mes veikiame pagal savus principus. Atsiprašau, kad nuolatos kalbu apie masyv draugiją. Tiesiog noriu pasakyti, kad e, pas mus yra daugiau negu, negu 5 milijonai klientų, 5 milijonai narių. Uh, Prancūzijoje savidrauda vykdo draudimo veiklą, priešingai nei kitose ES šalyse, pavyzdžiui, Anglija, kur taip pat transporto sritis yra traukiama, van, van, vandentiekio sritis. Taip pat norėtumėme akcentuoti, kad sveikatos srityje, vandens, transporto srityse taip pat yra tam tikrų įsipareigojimų ir Savidraudos draugija yra irgi veikia kaip ir bendruomenės labui. Taip pat e, veikla yra diversifikuojama. Na ir masyv e, bendrovė yra iš tiesų labai matoma e, Prancūzijoje. Pas mus yra 9 tūkstančiai darbuotojų, yra 5,5 milijono apdraustųjų ir 12 milijonų saugomų, draudžiam, draudžiamų ir asmenų. Tai faktiškai mes sudarome maždaug 60 procentų automobilių draudimo rinkos ir 55 procentus asmenų draudimo rinkos. Mes norime, kad savidraudos draugijos būtų geriau žinomos ES, nes tai yra labai svarbus veikėjas rinkoje ir Europos visuomenėje. Taip pat matome, kad, aišku, tam tikrose rinkose, kalbant apie finansų rinkas, draudimo rinkas, yra tam tikras užpildymo lygis ir nuo 2007 iki 2010 metų 10 procentų išaugo tokių bendrovių Europoje. Taigi, aišku, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, reikia e, restruktūrizuoti tokias įmonės, užtikrinti jų plėtrą. Na ir savidraudos draugijų asociacija veikia gan aktyviai. Tai yra SGAM asociacija, kuri remia socialinės ekonomikos principus, e, atsižvelgia į savidraudos draugijų specifiškumą. Na ir norint sustiprinti šios e, rinkos plėtrą, svarbu, kad bankų sektorija būtų partnerių susitarimas, taip pat kolektyvinio draudimo srityje toks susitarimas reikalingas. Ir Prancūzijoje veikia didžiuliai bankų kooperatyvai, kaip žinia. Na ir reikalingas labiau integruotas alijansas. 2010 metais du svarbus draudimo, savidraudos veikėjai pradėjo darbą. E, ir dabar, aišku, jų veikla smarkiai išaugo, jos įtraukia 10 milijonų, drau, dabar 10 milijonų tokių draugijų yra. Taigi, tokia yra situacija. Kalbant dabar apie nacionalinę Prancūzijos situaciją, E, pas mus e, veikia atitinkami teisiniai aktai reglamentuojantys šią sritį. Na ir jeigu norime plėtoti šią sritį tarp valstybinių pagrindų, aišku, reikalingi bendri ES teisės aktai, nes tokiu, jeigu jų nėra, tada iškraipom yra konkurencija. Mūsų draugija e, turi daug entuzijazmo, tačiau susiturime su įvairiomis kliūtimis, Ir taip pat akcentuojame, kad na, turime pakankamai, neturime pakankamai priemonių savo darbui. Mes veikiame trijose srityse. Mes veikiame ir Lenkijoje, Ispanijoje, Portugalijoje. Taip pat esame užmesgę bendradarbiavimą su kitomis Europos draugijomis e, Vokietijoje, Italijoje, Belgijoje ir kitur. Taip pat dirbame ir su LPS draugija. Kadangi trūksta tinkamų teisinių priemonių, tai stabdo mūsų europinę strategiją šioje srityje, taigi labai svarbu transformuoti atitinkamus filialus, paversti juos europinėmis bendrovėmis tam, kad mes galėtumėme kartu gyventi savo projektą. Ar yra normalu, kad Europos institucijos atsisako pripažinti savidraudos draugijų specifiškumą? Ir tame rengiamame statute yra siūlomos tos priemonės, kurios netitinka realijos ir mūsų poreikių. Mes turime įrodymų rodančių, kad mūsų modelis turi būti remiamas, kaip bet kokie kiti verslo modeliai. Savidraudos statute turi būti sureaguojama į atitinkamus lūkesčius šioje srityje. Nes dabar savitraudos draugijos neturi teisinių priemonių, leidžiančių joms tinkamai veikti ir konkuruoti ES rinkoje. Reikia atsižvelgti į tokių draugijų specifiškumą, norint, kad jomis būtų pasitikima ir kad jos galėtų plėtoti savo veiklą Europoje. Dabar e, Europoje veikia, kaip minėjau, SGAM, tai yra Europinė asociacija tokių draugijų. Ir jis sprendžia įvairią problematiką susiję su teisiniais aspektais, mokesčiais, fiskaliniais aspektais. Na ir labai svarbu, aišku, kalbėti ir apie tarp valstybinės tokias savidraudos draugijas statutas turi prisidėti skatinant konkurenciją ES, ES, kad tai būtų naudinga ES piliečiams ir naudos gavėjams. Finansinis ekonominis kontekstas reiškia, kad mes turime pasiekti tam tikrų rezultatų iki 14 metų sausio mėnesio, tai yra nustatyta data. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad tokios draugijos yra privačios teisės, privatinės teisės subjektai. Dar norėčiau pridurti vieną elementą, kalbant apie konkurencijos iškraipimus. E, jeigu bus patvirtintas šis statustas, bus labai svarbu priimti ir atitinkamas direktyvas. Pavyzdžiui, mokumo 2 teisės aktai čia yra labai svarbus, atitinkami jos straipsniai. Taip pat Omnibus 2 teisės aktas, kur yra kalbama apie Europos bendrovės, Europos kooperatyvus. Jos tik tokie subjektai yra pripažįstami kaip grupė. Tvirtinant savidraudos statutą, turime pasiekti tam tikrų privalumų susijusių su turimų lėšų plėtra. Äh, wir den Ärger, Sie ziehen sich einfach den Ärger der Kollegen und Kollegen zu, wenn Sie jetzt sehr überziehen. Aš atsiprašau, jūs nutrauksiu, tačiau daugiausia jums galiu suteikti pusę mintis. Išvados tuomet suprantu, kokia yra problema. Man, aš galvoju, kad 12 minučių man skirta. Taigi, Negalime ignoruoti šios sektoriaus krizės kontekste, nes tai sukuria darbo vietas ir užtikrina augimą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad tai yra socialinio ir visuomenės, socialinis ir visuomenės turtas. Šis sektorius, jeigu jis bus tinkamai valdomas, sukurs nespekulacinę vertę, užtikrins šio sektoriaus solidumą. Na ir atsiprašau, kad e, viršiau man skirtą kalbėjimą laiką. Jas tut mir sehr leid, dass ich so sehr. Tikrai apgailestauju, tačiau dabar mano pareigos yra tokios, kad tiesiog turiu sekti e, laiką ir mūsų darbo atvarkė yra labai perkrauta, todėl kad um, taip jau yra. Noriu paprašyti E, jūs už tai, ko jūsgi turite parengęs visą medžiagą raštu. Gal galėtumėte perduoti mums e, tą informaciją ir mes susipažinsime su ją, o vėliau per likusias dvi minutės jūs galėsite pabrėžti tai, kas jums buvo svarbiausia. O dabar noriu, norėsiu suteikti žodį poniai e, komiteto pirmininkė, tačiau prieš tai žodį suteiksiu ponui Greihard Pasmik, e, kuris yra Europos savitarpio draudimo įmonių ir draudimo kooperatyvų asociacijos e, atstovas. Jums yra skirtos dvi Taip pat yra skirtas ribotas laikas, taigi žodis jums. Kalbėtės kalbame be mikrofono. Apologies. Uh, I'm going to express... Labai atsiprašau, aš kalbėsiu angliškai. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, Grįžtu prie to, ką sakė ponas Andrek. Su, kaip ir jis, esu dėkingas už pakvietimą ir esame dėkingi už ilgalaikį Europos parlamento paramą e, savidraugos draugijoms. Prisiminkime, kad pastaruosius dešimt metų buvo priimta keletas pranešimų, praėjusiais metais buvo atlikta e, tokia esminė studija apie savidraugos draugijų vaidmenį 21 amžiuje. Na ir šiandienos konferencija yra puikus pavyzdys, rodantis, kad Europos parlamentas supranta, koks svarbus yra savidraugos draugijų e, vaidmuo draugimo sektoriuje. Mūsų organizacija yra atstovaujanti organizacija Europoje, kaip jau pavadinimas sako, atstovaujame uh, E, savidraugos e, draugijas ir draudimo kooperatyvus Europoje. Tai yra draudėjai pagal, draudikai pagal e, sutartis, kurie prisijima sutartis tenkindami klientų reikalavimus, bet tai nereiškia, kad jie atlieka uh, E, tokią draudimo veiklą, kuri tradiciškai būdavo traktuojama kaip socialinis draudimas. Dabar matome, kad iš šios e, srities, kurią piliečiai traktuoja kaip e, socialinį draudimą, vis dažniau pasitraukia viešosios ben, valstybinės bendrovės. Todėl labai gerai, kad jūsų komitetas, socialinių reikalų komitetas, iškėlė šią temą ir kalba apie šių sričių ateitį ir savidraugos draugijų dalyvavimą tenkinant piliečių poreikius. Pagrindiniai skaičiai jau buvo pateikti. Daugiau negu 3000 iš 6000 e, ben, draudimo bendriovių ES yra savidraudos draugijos. Skaičiai, skaičių sunku surinkti. E, vieni sako, kad 160, kiti sako 170. E, E, milijonų turbūt <laughs> apdrausta. Savidraudos draugijų veikla yra patraukli e, mikroekonominėme kontekste, nes ji yra pakrista artimumu nariams. Demokratiniu požiūriu e, tas veikla yra orientuota į narius, bet to narių poreikiai ir pageidavimai yra traktuojami kaip prioritetas. Tai yra puikus pakaitalas valstybei, kuri rūpinasi pagrindiniais piliečių poreikiais. Greta makroekonominių poreikių ir pranašumų dar turime galvoti apie PLS tipo ir savidrudos draugijas visoje Europoje, nes konkurencija tarp verslo modelių padidina pasirinkimą piliečiams. Tai yra labai svarbu rinkai, ekonomikai ir galiausiai visiems piliečiams. Savidraugos draudijos e, turi savo specifiką, apie tai jau buvo šiek tiek kalbėta. Jos priklauso nariams, jas valdo nariai, nėra išorinių pila, e, kapitalo tiekėjų. Taigi nėra tokių nekantrių akcininkų, kurie tikisi, kad skaičiai išauks per artimiausią ketvirtį, per artimiausią dividendų mokėjimo laikotarpį. Ir e, todėl. E, valdymas yra pagrystas nariais, jie turi savo specifinius poreikius, jie turi savo balanso apskaitos sistemą pagrystą e, tuo, kad nėra akcijinio kapitalo ir išlaikytas pelnas yra vienintelis fondų šaltinis. Kai kuriais atvejais yra papildomai kreipiamasi į narius pademonstruoti solidarumą yra e, labai specifinė e, kaštų struktūra, nes jiems nereikia atidėti pinigų, kad reikėtų mokėti dividendus išoriniams kapitalo tiekėjams. Jie yra labai arti savo narių, jie yra šalia tų žmonių, kurie dirba, e, gyvena ir pasitiki tais tomis draugijomis, kad jos juos apdraudžia. Aišku, tas e, savidraudos draugijų supratimas tarp 27 valstybių narių labai ženkliai skiriasi. Tiksliau gal 7, 16, 17 ar 18 valstybių narių, e, kur savidraugos draudos draugijos egzistuoja. Bet pirmiausia, pristatysiu bendruosius bruožus ir dėl tų bendrųjų bruožų iškyla tokių iššūkių. Finansavimas E, nenori tos draugijos kreiptis į kapitalo rinkas, ypač jeigu reikia finansuoti jų augimą. Antras dalykas e, - ribota veikla, ypač kai galvojame apie veiklą per sienas. Dėl jų gali būti apribojamos finansavimo galimybės, gali būti ribotos galimybės susijungti nacionalinių lygmenių arba per sienas. Gali būti, kad kai kuriuose jurisdikcijose bus būtina įsteigti filialus vietoj to, kad būtų įsileista užsienio narių. Kaip aš jau sakiau, šis modelis nėra pažįstamas, jis neegzistuoja, o gal net yra uždraustas kai kuriuose valstybėse. Grupių formavimas yra e, žymiai mažiau įmanomas e, savidraudos draugijų tarpe negu ribotos atsakomybės e, įmonėse. Kaip ponas Andrek sakė, nacionalinės galimybės E, kurti savidraugos draugijas Prancūzijoje yra kur kas didesnės. E, tas faktas, kad daugelėje valstybių narių nėra savidraudos draudijų, turi susilaukti visoje su Europos pripažinimo kaip rimta problema. Pone Pastos apie tai kalbėjo savo žanginėje kalboje. O dabar pereikime prie skirtumų e, savidraudos draugijų sektoriuje. Problemos iššūkiai bendri, tačiau ne visi tie mano paminėti iššūkiai yra visų draugijų traktuojami kaip problemos. Kai kas juose išvelgia e, atsiveriančių šansų, kiti nesuka galvos dėl to pribojimų, sako, kad e, dėl to nei blogiau, nei geriau, kadangi e, tos draugijos yra orientuotos tik į vietos vartotoją ir jie, jų tarptautinės problemos nevargina. Ir jie ieško sprendimų vietoje, būtent dėl nacionalinių sistemų skirtumų, nacionalinių tradicijų, valstybių žmonių bendruomenės požiūrio į draudimą. Ir dėl to galima būtų padaryti išvadą, kad atsakymų, poreikių ir e, preferencijų įvairovė yra būdinga šiam sektoriui. Todėl ir sprendimai turi būti kitokie. Kai kas pasisako už europietišką savidraudos draugijų statutą, kurį jau buvo parengusi Europos komisija ir paskui e, atstovaujamos institucijos, organizacijos e, išreiškė didelį susidomėjimą tuo tekstu. Komisijos pasiūlymo tikslas buvo atsakyti į uždavinius, kurie dabar egzistuoja visoje Europos Sąjungoje, visuose savidraudos draugijose ir privačiame sektoriuje, ir sveikatos apsaugos sektoriuje, ir kitose sektoriuose. Kai kas sako, kad toks e, draugijų statutas yra reikalingas. Kiti sako, kad reikia sutelkti dėmesį, kad būtų išspręstos problemos, apie kurias aš kalbėjau. Deja, neturiu laiko dabar visus iššūkius išnagrinėti detaliai, aš tai paminiu tik tai kaip tokius akcentus, bet jeigu reikės, mes jums galėsim suteikti daugiau informacijos. Apibendrindamas, negalėčiau apibendrinti geriau negu praėjusių metų studijos autoriai. Ta studija užsakė e, parlamento užimtumo komitetas. Studijos autoriai nustatė, kad yra tvirtų ekonominių argumentų skatinančių E, savidraugos draudijų plitimą. Finansų sektoriuje akivaizdžiai e, reikia diversifikacijos. Apie tai yra kalbama ir finansų institucijose, ir jūsų parlamente. Bankininkistės struktūrai reikia įvairovės. Lygiai tą patį galime pasakyti ir apie draudimo sektorių. Antras dalykas e, yra labai daug mikroekonominių pliusų, jei galvojame apie savidraugos draugijas Kai kurie nariai pasirenka tas draugės, nes vertina e, kokybišką draudimą, gerą sveikatos apsaugą ir geras socialinės e, paslaugas. Trečias dalykas - ateityje bus, ir mokslininkai taip sako, ateityje bus vis daugiau būtinybės bendrovėms įtvirtinti socialinę atsakomybę savo sąrangoje socialinė apsauga ir draudimo sistemos turės būti kokybiškos ir įperkamos, taip pat jos turės tenkinti ES strateginius tikslus. Analizės autoriai pateikė tris rekomendacijas. Pirmoji yra e, skirta mums, savidraugos draugijų sektoriui. Mes turime pagerinti savo produktus ir plėsti savidraudos e, koncepciją kaip mūsų organizacijos pagrindinė vertybė. E, Antroji rekomendacija yra skirta nacionaliniams ir Europos teisės aktų rengėjams ir politikams. Reikia sukurti vienodas veikimo taisyklės, pagal kurias veiksniai trukdantis e, savidraudos draugijoms veikti būtų panaikinti kuo labiau. Ir galiausiai Europos lygiui skirta rekomendacija - savidraudos draugijos turi būti geriau pripažįstamas. Ir aišku, aš e, čia e, kalbu be reikalo, nes parlamentas jau pats tą supranta, bet e, savidraudos draugijos visose Europos e, visuomenės ir ekonomikos grandyse turi būti suprantamas kaip svarbus e, sektorius, kaip svarbus elementas. Ponios ir ponai, ačiū uždėmesi. Tai ačiū, kad laikėtės jums skirto laiko. Ir paskutinis kalbėtojas, ponas Pedro Blekdesilva kuris yra AIM, Tarptautinės savidraudos draugijos asociacijos darbo grupės pirmininkas. Aš labai atsiprašau iš pradžių pono Andriko, kad negalėjau jo prezentacijos išklausyti, bet e, dabar suteikiu žodį ponui Pedro Blekde Silva. Excelentíssima senhora deputada Madame Pervonche Beres, eh, distinta presidente. Ačiū. Pirmininkė. Pone Pervonche Beres, užimtumo reikalų komiteto pirmininkė. Ponios ir ponai, AIM asociacijos vardu ir savo ruoštą noriu padėkoti Jums už kvietimą Europos demokratijos rūmose pristatyti Jums vertybės, dėl kurių kovojame metų metus. Ačiū už galimybę keistis nuomonėmis e, dėl Europos savidrodos draugijos statuto. O dabar tęsiu anglų kalbą. Savidraudos e, draugijų istorija yra ilga tiek ES e, sistemoje, tiek kultūroje. Šios draugijos yra Europos socialinės sistemos dalis. Europos e, socialinis modelis e, gali būti pavyzdys visam moderniam pasauliui, kaip reikėtų e, gerbti demokratiją, laisvę, socialinę gerovę. Ir socialinė apsauga yra mūsų turtingumo, o ne silpnumo dalis, nes suvokiami įsipareigojimai žmogiškai būtybę. Atsižvelgiant į e, skirtumus e, egzistuojančius skirtingose Europos socialiniuose modeliuose, vis dėlto atrandame vieną vienijančią giją, tai yra solidarumas. Solidarumas yra mūsų sistemos ir Europos kultūros širdis. Savidraudos e, draugijos yra nepelnas siekiančios organizacijos, tai yra susivienijimai dirbantis e, savivaldos pagrindu. E, tai demokratiškos draugijos orientuotos į savanarius ir e, besiremančios solidarumo principu. Savidraudos draugijos apima įvairias draudimo rušis, tai yra asmenų draudimą, e, draudimą nuo nelaimių, gyvybės draudimą. E, mūsų asociacija draudžia daugiau nei 160 milijonų Europos piliečių. Turime nepamiršti, kad savidraudos draugijos e, skatina aktyvę um, piliet, aktyvę, aktyvų sambuvį tarp piliečių, atsižvelgdamos į socialinės grėsmes e, tvariu būdu. Argi reikia daugiau? Europos parlamento tyrimas dėl 21-ojo amžiaus e, savidraudos draugijų vaidmens um, atskleidžia, kad šios draugijos vaidina esminį vaidmenį užtikrindamos socialinę apsaugą, užtikrindamos e, įperkamą socialinę apsaugą ir apsaugos sistemas, e, vykdydamos strateginius tikslus, užtikrindamos ekonominių operatorių socialinę atsakomybę, kuri yra giliai įsišaknyjusi jų organizacijose. Šioje ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kad savidrodos draugijų forma yra vertinama ir pačių apdraustųjų. Juo labiau, kad šios draugijos padeda atremti neigiamus e, poveikius ir grėsmes. Mūsų ekonomikai tai yra papildomas stabilumo garantas. Ši krizė daugeliui e, valstybių narių Europos institucijoms suteikė progą sustiprinti savidrodos draugijų modelį, skatinant ir stiprinant tvarę ekonominę ir socialinę plėtrą Europoje. Visiškai aišku, kad savidrodos draugijams tenka ypatingas vaidmuo socialinės apsaugos rytyje. Tačiau e, savidraudos e, draugijos e, yra labai svarbus veikėjas gyvendindamas ES 2020 metų strategiją. Tačiau dar daugiau. Šios draugijos yra labai svarbios, todėl kad jų esminis dalykas, jų genas yra solidarumas. Jos užtikrina įtraukų augimą. Mano kolegos jau kalbėjo apie tai, kad e, Europa dabar panašu, kad pamiršta savidrodos draugijų e, formą, e, pamiršdama ir Romos ir Maastrichto sutartis. Tai yra du didžiausi e, ramščiai iš tikrųjų dabar nebėra taikomi šiai savidrodos draugijų formai. Europos politikai visiškai pamiršo e, šias draugijas ir apie tai kalbėjo ir mano kolegos. E, tačiau, nepaisant to, Savitraudos draugijoms reikalingas teisinės pagrindas ES lygmenių, leidžiantis joms veikti. Jei tokio pagrindo, tokios priemonės nebus, tai kaip apskritai šios savitraudos draugijos galės egzistuoti? Reikia suteikti savidraudos draugijoms veikti, užtikrinant e, tai, kad jos e, padės ir e, bendrajai rinkai e, veikti. Priešingų atveju savidrodos draugijos liks miražas. Ir ES bus dviejų um, dviejų lygų rinka, dviejų skirtingų lygų rinka. Uh, E, sudaryta iš e, tų, kurie, e, kurių galimybės ribotos bendroje rinkoje. Ir tikriausiai daugiausia nuo to nukentės savidrodos draugijos, už kurias mes labai pasisakome. Tačiau mes ir toliau tęs, tęsime tą nesažiningą konkurenciją. Todėl, kad mokumo antroji direktyva e, numato tam tikras galimybės steigti savidraudos draugijas, o šios draugijos, jei netitiks e, šio, ta, šios direktyvos reikalavimų, negalės tinkamai veikti. Taigi, garbus e, parlamento nariai, jei E, savidrodos draugijos jau seniai egzistavo dar prieš Europos Sąjungą. Jei šios draugijos buvo Europos kultūros dalis, jei e, savidrodos draugijos yra stiprios, labai stiprios, užtikrinančios Europos socialinį modelį. E, jei Europos savidrodos draugijos sustiprina šį socialinį modelį, tada turėtume leisti šioms įsišaknyjusioms draugi, savidraudos draugijos bendrovėm ir toliau veikti. Jei ne, tuomet labai liūdna, tačiau teks pripažinti, kad Europos kultūros dalis labai svarbi institucijų dalis bus pasmerkta susilpnėti ir net dinkti. Nepamirškime, kad Europa buvo ir vis yra e, paremta savo įvairovę, kuri iš tikrųjų yra ES turtas. Ačiū. Ačiū. Dėkoju ekspertams, trims svečiams. Aišku, rengiant poniai Bastos pranešimą yra labai naudinga išgirsti jūsų pasisakymus. Na ir dabar pradėsime diskusijas. Pirmiausia, žodį suteiksiu poniai Harkin, po to kalbės ponas Serkas. Ačiū. Dėkoju trims kalbėtojams, dėkoju jums visiems. Labai aiškiai viską išdėstėte, nors aš turiu keletą klausimų, nors tikrai labai aiškiai pasisakėte. Na ir norėčiau išryškinti paskutinio kalbėtojo pasisakymą. Jis pradžioje pradėjo savo kalbą apie Europos demokratijos namus. Aš tikrai uh, norėčiau, kad kai kurie kolegos, kurių čia dabar nėra salėje, dalyvautų ir iš, išgirstų tuos, tą jūsų pasakymą. Jūs kalbėjote apie Europos socialinį modelį ir mes šiame komitete tikrai daug apie jį kalbame ir puiku, kad kažkas tai vertina, nes e, daugelie kitų sričių tai yra nuvertinta. Taigi labai džiaugiuosi, kad jūs tai paminėjote. Turiu penkis klausimus. Jie yra susijęs su įvairių kalbėtų pasisakymais. Pirmiausia, įvairovės klausimas buvo paminėtas, diversifikavimas. Norėčiau jūsų už tai ko paklausti, kadangi yra daug įvairių modelių, 17, man atrodo, valstybių narių, gal galėtumėte pasakyti, ko reiktų saugotis, rengiant atitinkamus pasiūlymus, kad mes nesukeltumėme nereikalingų padarinių, nes kai yra tiek daug įvairovės Ir galbūt mes suprantame, kad žinome apie kelis modelius keliose valstybėse narėse ir manome, kad galbūt tokie modeliai tinka visiems. Ir kartais mes ES yra kritikuojami dėl to, kad teisės aktai taiko bendrą modelį visiems. Dabar Macyf kolega minėjo apie susiliejimus ir kaip jūs bandote išvengti demutualizavimo ir taip pat minėjote SGEM sakėte, kad ji buvo įsteigta tam, kad tas demutualizavimas ne, ne, ne būtų įgyvendintas. Gal galėtumėte plačiau apie tai pakalbėti? Minėjote 811, man atrodo, per trejus metus 300 sumažėjo tų e, draugijų. Ar taip vyks ir dabar ir kokius tai sukelia iššūkius e, savitraudos sektoriui. Daugelis jūsų kolegų, kolegų apie tai kalbėjo, kalbėjo apie tuos dalykus. Dabar kitas klausimas, kaip antram kalbėtojui, jūs kalbėjote apie tai, apie poreikius, kurie yra draudžiami čia, nes nėra draudžiami kitur. Ar tam tikrą prasme būtų įmanoma atsisakyti privataus e, kišimosi. Aš matau, kad jūs linksite, tai reiškia, suprantate mano klausimą. Dabar ketvirtasis klausimas susijęs su tam tikrų draugijų modelių, apie kurį aš geriausiai išmanau Airijoje. Tai yra kredito, kredito sąjungų judėjimai. Jų yra daugelį valstybių narių, tačiau ne visose, daugelį apskritai jų net jos nėra žinomos. Na ir viena problemų, kuri iškilo būtent dėl finansinės krizės ir dėl finansinių institucijų netinkamo elgesio. Ta švituoklė švitavo nuo vieno krašto iki kito. Ir tokioms organizacijoms kaip Kredito sąjungos judėjimai tai turėjo tokių padarinių, kad na, jos mažai buvo įtraukiamos į tai, kas vyksta ir tie padariniai buvo milžiniški. Taigi mano klausimas štai koks. Ar jūs, jūs kaip nors veikia naujieji teisės aktai, siūlomi teisės aktai, europiniai ir nacionaliniai, Dėl ekonominės krizės, už kurią jūs nebuvote atsakingi, tikrai. Ir galiausiai paskutinis mano klausimas, panašus į pastarąjį. Mokumas 2 buvo minėtas šis dokumentas kelis kartus. Norėčiau jūsų paklausti, Bet ar turite kokių tai problemų su, siūlo, su dabartiniais siūlomais europiniais teisės aktais? Ir žinau, kad so, mokumo direktyva nėra tiesiogiai pavaldi mūsų komitetui, bet aš vis tiek norėčiau išklausyti jūsų nuomonę dėl mokumo 2. Ačiū. Ponas Serkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasisakysiu socialistų frakcijos vardu. Uh, Ir norėčiau paminėti keletą minčių, idėjų ponios Sipel vardu, kuri yra pranešėja mūsų frakcijoje. Tai yra man labai artima tema, kadangi aš pradėjau savo karjerą kaip teisininkas ir dirbau draudimo savidraudos draugijoje. Ir ten daug ko išmokau ir profesinė prasme, ir kaip asmuo, kaip žmogus. Ir kaip vienas iš mūsų svečių pasakė, Savidraudos dvasia yra pasidalinti riziką, paskirstyti riziką, su kuria susidurėma. Ir tokiu būdu išauga galimybių skaičius. Tai ta stiprybė ir slypi skaičiuose. Ir tai yra pagrindinis principas. Tai, tai tas, tuo principu aš vadovavausi ir politinėme gyvenime. Ir Europoje tas pats. Europa juk irgi susijusi su tuo, kad yra uh, dalyjamasi rizika, tokiu būdu padidėja galimybių. Ir jeigu mes tai ignoruojame, staiga matome, kas atsitinka, nes matome, kokia dabar yra situacija kai kuriuose šalyse ir kaip gali ta situacija visiems pablogėti, jeigu mes atsisakysime tos bendros rizikos dvasios ir nepadėsime vieni kitiems. Taigi Būtent aš tą ir norėjau pasakyti apie pačią vyruojančią filosofiją. Turime nepamiršti, kad esame žmonės, kad stiprybė glūdi skaičiuose ir kad tai mums leis išgyventi. Norėčiau pasakyti, kad socialistų frakcija šiame komitete pritarė e, šioms vertybėms, kalbant apie savidraudos draugijas. Mes norime pasisakyti jų vardu ir kovoti su ta tam tikra agresija, kuri panašu išryškėjo. Ir tai, kad trūksta teisės aktų savidraudos draugijoms veikti. Taigi aš dar norėčiau grįžti prie keletos, keleto dalykų, kurie turėtų tapti pagrindinėmis garėmis tolesnėme darbe. Kalbant apie rizikos kapitalo organizacijų filosofiją, būtent pati mintis, kad kapitalas turi egzistuoti jų labui. O kokia čia yra pagrindinė grėsmė, kurią reikės išvelgti? kai galvojame apie galimą savidraudos draugijų įstatymų eliminavimą Europos Sąjungoje. Kaip būtų tada galima sutvarkyti su administracinėmis naštomis ir panašiai, kokia jūsų vertinimo yra didžiausia grėsmė jūsų egzistavimui. Nenoriu kalbėti labai negatyviai, tačiau aš norėčiau, kad pamastytumėme ir apie tai, ką ko jūs iš mūsų norite, kaip mes galėtumėm jums padėti apginti tas draugijas, ką mes kaip parlamentarai galėtumėme nuveikti jūsų labui, kad būtų propaguojamos tos vertybės, kurios yra brangios jums, kurio, kuriomis grindžiama visa Europos Sąjunga. Ar dar kas nors norėtų pasakyti, atrodo, kad ne. Tada aš pati save užsirašysiu kalbėtojų sąrašą ir pateiksiu trims kalbėjusiesiems keletą klausimų. Pirmiausia, visiems. Ar kiekvienas iš jūsų galėtumėt trumpai pasakyti tris priežastis, dėl kurių reikia Europos e, savidrautos draugijų statutą priimti? Kaip jūs galvojat, kas svarbiausia? Antras klausimas. Ar galėtumėt pateikti tris e, konkrečius dalykus, elementus, rodančius, kad toks statutas yra neišvengiamas? Žinoma, mes kalbam apie Europos masų statutą čia. Kokie yra trys pagrindiniai prioritetai? Ir galėčiau e, dar klausimą ir kitaip suformuoti, kokios trys yra pagrindinės kliūtis e, įsteigti Europos masto savidraugos draugdies, jeigu mes neturėsim tokio statuto, kaip kad yra dabar. Ir galiausiai noriu pateikti paskutinį klausimą. E, vienas iš kalbėtojų labai aiškiai pasakė, kad būtų galima padėti pagerinti ir be statuto. Ir e, galbūt taip būtų net geriau, jeigu savidraugos draugijos galėtų tarnauti Europos piliečiams. Ir e, galėtų patenkinti jų poreikius. Jeigu taip iš tiesų yra, tai ką reikėtų daryti, nesukuriant statuto. Nežinau, kuris iš jūsų trijų galėtų atsakyti mano paskutinį klausimą. Bet jeigu mes dabar kalbam apie Europos statutą, tai e, turim keletą priežasčių tokiai diskusijai. Pirmiausia, komisija rengia reglamento direktyvas projektą. E, jis e, jau pateikė tą projektą, jie jau pateikė tą projektą ant stalo ir mes bandom numatyti, kokį poveikį tas teisės aktas turės visam sektoriui. Yra sakoma, kad reikia ieškoti alternatyvių modelių ir panašiai. Aš neišdėsiu visų argumentų, jūs juos puikiai žinote. Bet kaip aš suprantu, vienas iš argumentų už e, savidraudos draugijų statutą yra tai, apie ką kalbėjo e, ponas e, Pedro Black de Silva. Tai yra e, savidraudos draugijų šalininkai. E, no, jeigu nori dirbti, kit, veikti kitoje institucijoje, kitoje valstybėje negu jų pačių, tai susiduria su rimtais sunkumais. Ar, e, o kodėl kitos draudimo įmonės gali vykti į kitas valstybės ir be jokių problemų veikti? Taigi, kur yra problema? Aš kaip ir nujaučiu tą atsakymą, bet aš tikiuosi, kad kas nors iš jūsų jį dar pakomentuos. Taigi, tokius klausimus aš norėjau išsakyti, tikėdamasi, kad nepamiršau pačių svarbiausių dalykų. Bet aš esu tikra, kad e, jeigu aš pagrindinius klausimus pamiršau, tai ponė Bastos juos pateiks. Ačiū ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi tuo, e, ką išgirdome iš ekspertų ir iš kolegų. Visiems labai dėkoju už e, pagalbą rengiančiai pranešimą ir už pakeitimus. Juos dar ir galite pateikti dabar iš išklausytų prezentacijų, mano nuomonė, pagrindinė išvada būtų galima padaryti tokią. Savidraudos draugijos yra e, pagrysto solidarumu. Ir e, čia turime galvoti apie europietišką socialinį modelį, kai kalbame apie finansavimą, draudimą ir panašiai. Todėl būtų labai prasminga pabandyti ir suderinti ar suvienodinti teisės aktus skirtingose valstybėse narėse. Turėtume ieškoti bendro vardiklio, mažiausio bendro vardiklio. Ir čia iškyla pats delikačiausias klausimas. Kokias klausimus turėtume spręsti ir kaip? Ir kolegos ekspertų e, daugiausia turbūt ir klausė, koks yra bendras vardiklis – kurio pagrindu turėtų būti sukurtas Europos teisės aktas. Ir mano klausimas ekspertams būtent toks ir būtų. Kokiu bendru vardikliu e, turėtų būti pagrystas busimasis teisės aktas? Mes e, turime nesukurti grėsmės dabar jau egzistuojantiems savidraudos modeliams. Ir šiuo požiūriu Gal galėtumėte išsakyti, kokių pranašumų gautume, jeigu rastume tą bendrą vardiklį ir suprastume, kas nulėmė savidraudos draugijų veikimą. Ar tai yra tas faktas, kad tos draugijos yra arti piliečių, ar tai, kad užtikrina lygybę vidaus rinkoje, ar tai, kad juos viena kitą papildo, kaip veikia tos savidraudos bendrijos, draugijos lyginant e, su e, privačiu ir viešuoju sektoriu sveikatos, transporto ir švietimo srityse. Dar vienas klausimas, e, kuris yra teikiamas kaip argumentas prieš Europos statutą sukūrimą. Šis teisinis reiškinys kai kuriuose ES valstybėse narėse neegzistuoja. Vienas iš argumentų pasitelktų stengiantis užblokuoti Europos savidraudos statutą komisijoje ir taryboje taip pat pastaruoju metu e, buvo tas, kad, nėra, kad yra valstybių narių, kuriuose nėra tų draugijų. Ką ekspertai galvoja? Kokia jūsų nuomonė? Ar tas faktas, kad nėra teisės aktų, gali būti pasitelktas kaip argumentas už tai, kad nereiktų derinti e, visų valstybių teisės aktų toje srityje. Bien, merci. Alors, je... Gerard Andrek, ačiū. Aš pabandysiu atsakyti kai kurios klausimus, į visus būtų sunku. Taigi, klausimas dėl įvairovės. Ar ji trukdo įsteigti Europos savidraudą? Aš e, girdėjau daugelį jūsų uh, pateikiančių akivaizdžių pavyzdžių, kad iš tiesų viskas yra atvirkščiai. Tai įvairovė yra turtas, nes taip mes e, pripažįstame, e, kad egzistuoja tarptų skirtumų pagrindiniai principai ir pagrindinės gairės. Ir galiu pabandyti atsakyti pagrindinį klausimą, e, kokia yra padėtis. Kai kuriuose valstybėse tai yra jau labai gerai, senai išaknyjusi tradicija, kaip sakė pranešėja, kai kuriuose kitose šalise nieko nėra, visiškai nieko e, tokių savidraudos požiūrių. Todėl, kai kalbame apie tai, kad e, teisinės aktas turi būti neprivalomas, Tai aš manau, kad reikėtų vis tik greičiau kalbėti apie vertingumą. Mes turime sukurti apie vertę, apie vienodą traktavimą, valdysenos sistemą, artumą prie piliečio. Ir pagrindinis e, e, poreikis yra išsaugoti e, esamą savidraugos bendrijų valdysenos sistemą. Ir nepamirškime, kad būdami arti piliečių, savidraudos atstovai gali geriau patenkinti reikiamus poreikius. Reikia pripažinti, kad šiuo metu savidraudos draugijos uh, E, perima kai kurių valstybių sveikatos ir socialinio sektoriaus poreikių e, dengimą, patenkinimą. Ir yra valstybių narių, kurios mano, kad tie sektoriai nėra rentabilus ir jos e, pasitraukia, tenka kažkam kitam perimti tuos sektorius. Ir aš šiuo atveju galbūt drąsiai pasakysiu, bet pasakysiu, kad savidurdos draugės užkiša skilės. Ir uh, galiausiai, kalbėdami apie bendrą sistemą, neturėtume apsiriboti tik tai vietos poreikiais. Turime galvoti apie bendruosius poreikius ir apie tai, kaip mes bendrus uždavinius galime spręsti. Europos e, savidraudos draugijų sektorius parengė tam tikrą ataskaitą, kurioje atspindi um, Europos e, Sąjungos e, savidraudos bendrijų bendrovės, tačiau tuo pat metu e, buvo aiškiai pasakyta, kad yra labai daug skirtumų ir tie skirtumai turi būti gerbiami. Tai yra patvirtinta oficialiuose dokumentuose. Reikia pasakyti, kad abiejų pusių ir priešininkų ir šalininkų interesai yra atspindėti. Asociacija LASGEM. Tai yra tam tikra priemonė suartinti anti E, savidraudos e, draugi, žmonės, kurie yra nusikeipę prieš savidraudos draugijas ir tuos, kurie yra už. E, prisiminkime kitas priemonės, kurios leidžia apsaugoti tam tikrą veiklą. Lasgam draugija suartina skirtingas bendrovės, skirtingas draudijas. Jūs e, labai teisingai pastebėjote, kad vis daugiau randame bendrų taškų. Gal ne visada taip yra, bet jeigu jūs e, norite rasti papildymo, tai turbūt SGAM yra viena iš tinkamiausių drau... vietų, kur tą galima padaryti. Kitas dalykas - dėl savidraudos draugijų skaičiaus mažėjimo. Tai nereiškia, kad narių skaičius mažėja. Neretai uh, E, tas e, organizacijų skaičių sumažėjimas reiškia, kad nariai skirtingai pasiskirsto draugijose. Skirtingose valstybėse narise galima išžiūrėti įvairiausių tendencijų e, pagal mokumas 2 direktyvą buvo sukurtos tokios sąlygos, kad kai kurios savidraudos draugijos nebegalėjo visų reikalavimų tenkinti, reikėjo joms susijungti. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje taip atsitiko, e, buvo draudimo bendrovių, kurie susijungė ir aš e, bent jau Prancūzijos atveju galiu pasakyti, kad darbo vietas išsaugome. Socialinės ekonomikos sektorius ir draudimo sektorius bent jau Prancūzijoje per staruosius porą metų sukūrė du kartus daugiau darbo vietų negu kiti tradiciniai e, kapitalo sektoriai. Taigi, e, mes negalime sakyti, kad mes neturime priemonių fondams išgyventi. Gal aš e, šiek tiek e, partinės pozicijos laikausi, bet e, tose valstybėse, kur yra labai stipri savidrauda, piliečiai, vartotojai gauna daugiau naudos iš draudimo bendrovių. Ir uh, Buvo pasakytas Airijos pavyzdys, kitų šalių pavyzdys. Dabar matome, kad ten yra siekiama subalansuoti draudimo rinką būtent per savidraudos draugijas. Pozniak. Ačiū, ponas Pozniek. Merci, madam. Ačiū, ponė pirmininkė, yra daug klausimų, į kuriuos reikia atsakyti. Aš greitai pabandysiu juos atsakyti. Įvairovė. Tai yra vienas pagrindinių, vienas pagrindinių įvairovės bruožų yra tai, kad tas teisinis pagrindas, savitartos teisinis pagrindas ir taip yra dėl tradicijų ir savitarpio supratimo. Kai kuriuose valstybėse narėse savitraudos draudimo įstatymas yra asociacijos. Pelno asociacijų įstatymas, tokių asociacijų, kuriuoms leidžiama užsimti draudimo veikla. Kitose šalyse ta teisė yra daugiau susijusi su bendrovių teisė. Uh, susijęs su bendrovių įstatymais. Prancūzijoje yra visiškai kitas teisinis pagrindas, gal net du teisiniai pagrindai. Italijoje, pavyzdžiui, savidrauda, savidraudos draugijos yra civilinės teisės subjektai su savo statutu. Dėl tų istorinių priežasčių egzistuoja ir skirtingi supratimai dėl to, kas yra savidrauda. Koks yra pagrindinis akcentas? Mes esame savidrauda todėl kad ir taip toliau. Aišku, solidarumas yra akcentuojamas, tačiau ar tai reiškia, kad nepriklausomybę atima kiti, ar tai yra socialinis modelis, ar tai yra pirmiausia nepelno e, siekianti organizacija, tie dalykai jau skiriasi. Ir tai yra suprantama. Būtent dėl to nacionalinės bendrijos bijo prarasti teisę kurti savo nacionalinę savidraudą. Kodėl jos bijo? Jos bijo dėl to, kad bus Europos intervencija. Aišku, yra būkštojama, ypatingai kai vyksta diskusijos ES mastu, kad tai turės didelės įtakos nacionaliniams poslinkiams. Mūsų šalis dabar perrašo draudimo įstatymus ir žinome iš daugelio valstybių patirties, kad finansų ministerijos norėtų pasinaudoti galimybę ir pakeisti savidraudos teisinį pagrindą savo šalyse. Ar tai būtų teigiama ar negatyvu, vertinant skeptiškai tą modelį, kuris e, skeptiškai vertinas, vertinamas ir kuris egzistuoja kitose valstybėse narėse na, viskas yra gan miglota. Mokumas 2. Dauguma savidraudos draudėjų yra smulkios vidinės įmonės, tokios jų, to, to, to, tokios jų yra dauguma. Na ir mokumo 2 problema yra neteisinės formos problema, bet daugiausiai dėl, dėl dydžio kyla problemų, nes kalbu, kaip sakiau, ir smulkių vidutinių įmonių, ir stambių įmonių vardu, ir draudimo įmonių vardu apskritai. Svarbiausia čia yra proporcingumas. Kitas dalykas. Pergrupavimo klausimai, grupių klausimai e, mokumo 2 direktyvoje nėra tinkamai išspręsti. Pone Serkas, aš labai vertinu jūsų tvirtą pasiaukojimą uh, šioms vertybėms. Tikrai šioms vertybėms kyla pavojus. Ir tai pasakyti nėra apie draudimo įmonės, savidraudos draugijas, sveikatos draudimą ir panaš, panašia, panašias kitas struktūras e, šioje srityje. Mes visi akcentavome, kad uh, Labai svarbu, kad būtų laikomasi šių vertybių, kad jų laikytųsi finansinių paslaugų sektoriaus atstovai ir aš esu jums labai dėkingas už jūsų paramą. Dabar dar grįšiu prie ponios pirmininkės pastabų, ponios Berės pastabų. Kiek suprantu, pagrindinė statuto priežastys, na, ne, tokia galbūt ne yra jų eilė tvarka, tačiau pripažinimo, ekspert, e, e, e, pripažinimo aspektas čia yra labai svarbus. Taip pat tai, kad palengvėtų tarp valstybinė veikla. Antra būtų priežastis. Kaip minėjau, pagrindinė, viena pagrindinių kliušių yra tai, kad būkštaujama, kad bus primesta tam tikra teisinė sąranga. Yra teigiama, kad bent jau kai kuriuose valstybėse narėse teigiama, kad toks sektorius nėra reikalingas komerciniam draudimui, panaudojant vidaus rinkos laisvės principą. Na ir galiausia tarp valstybinė veikla ir tai, ką pasakė ponė Bastos ir tai, ką jūs pasakėte, ponė pirmininkė. Šis sektorius veikia ir patikėkite, yra rengiami galimi sprendimai ES mastu, bandant susitvarkyti su iššūkiais. Ir jūs teisingai klausėte, ar, ar tai turėtų būti, privalėtų būti, ar geriau būtų išsprendžiama Europos statuto pagalba. Aš nežinau, aš kaip ir pradžioje sakiau, problemos yra identifikuotos, dauguma jų yra bendros. Tik tai dabar kyla klausimas, kokiu būdu geriausia galima būtų jas išspręsti. Būtent apie tai mes ir kalbame ir kalbėsime ir toliau vidaus rinkoje. Aš pripažįstu, kad e, komercinio draudimo, sutarčių draudimo, tarp valstybinių paslaugų tiekimo srityje atsiveria naujų galimybių. Nebūtinai visomis tomis galimybėmis galima lengvai pasinaudoti savidraudos draugijoms ir kai periname prie europinio matmens ir savidraudos skatinimo valstybėse narėse, kur tas reiškinys nėra žinomas, na, aš tikrai nepastebėjau jokio pasipriešinimo savidraudos statutams, statutui tose šalise, kur savidraudos apskritai nėra. Ten tiesiog trūksta susidomėjimo, intereso, yra daug skeptikos, yra daug dvėjojimo tose šalise kur stiprus savidraudos modelis egzistuoja, kurios mano, kad savidraudos statute nėra tinkamai išsprendžiamos problemos, bent jau tame projekte, kuris buvo pateiktas Europos komisijos. Dėl Omnibus 2 E, mokumo 2 kontekste mes matome protekcionizmo apraiškų, būtent, kad draudimas yra atviras kooperatyvams tik tose šalyse, kur galima steigti draudimo kooperatyvus. Tai e, su, su, apie tai kalbėjo ir ponia Bastos, ir uh, kalbant apie draudimo rinkas, kur nėra savidraudos draugijų, tuomet, aišku, reiks išspręsti tą problemą. Dėkui. Pone pirmininkė, pradėjau portugališkai ir apibendrinsiu diskusijas portugališkai, nes tai mano gimtoja kalba. Aš manau, kad tie tuos iškeltus klausimus, nors jie yra atskiri klausimai, galima aptarti kartu, nes jie yra susiję. Aš būtent apie tais klausimais ir pradėjau savo pasisakymą. Savidraudos draugijos yra socialinio modelio dalis. Na, Europa irgi prasidėjo nuo kelių šalių, tada ES augo iki 27 valstybių narių. Tai reiškia, kad turime tokį socialinį modelį, kuris nebūtinai yra naudojamas lygiai taip pat visose šalyse ES. Jeigu norime įtraukios ES, turime investuoti į solidarumu grindžiamos Europos politiką. Taigi, jeigu norime užtikrinti socialinę apsaugą ir socialinį solidarumą tose šalise, kurios nėra su tuo susipažinusios. Taigi mes tik tai didiname socialinį modelį ir solidarumą. Dabar perėsiu prie techninio paudžio klausimų, būtent kodėl savitraudos draugijos, ypatingai susijusios su sveikatos draudimu, yra daugiausia nacionalinės. Kodėl jos turėtų persikelti į kitas šalis? Kodėl tokia situacija? Taip yra dėl to, kad viskas grindžiama solidarumo principu. Ir mes turime tą solidarumo idėją skleisti į kitas šalis. Tiesiog reikia pažvelgti į platesnį kontekstą. Yra teisinių kapitalo reikalavimų ir kad mes galėtumėme veikti plat, platesnių mastų, platesnėje rinkoje, konkuruoti su kitomis organizacijomis, kurios irgi turi kapitalo taisyklės ir reikalavimus, tačiau jie kitokie yra. Tuomet tos savidraudos draugijos, kurios nori veikti kitose šalyse, privalo turėti europinį savidraudos statutą, kad galėtų veikti daugia, daugiau nei vienoje šalyje ir pasinaudoti masto ekonomijos privalumais. Tokiu būdu jos gali kaupti savo kapitalą, didinti kapitalą, stiprinti savo struktūras ir užtikrinti ir didinti tvarumą. Tokiu būdu jos irgi gali įtvirtinti solidarumą tarp šalių. Buvo užduotas klausimas Reginos Bastos ir kitų komiteto narių, būtent kodėl savidraudos draugijos turėtų turėti tokį europinį statutą. Na ir aš manau, pirmasis pasisakęs kolega apie tai užsiminė. Savidraudos draugijos veikia kitose šalyse, bet jų teisinė sistema yra, teisinė sistema yra kitokia. Ir viena rizikų, su kuria susidarė tokios draugijos, ir tai yra plačiai pripažinta, studijoje, kuri buvo atlikta dėl savitraudos draugijų veiklos 21-ame amžiuje, yra tai, kad savitraudos draugijos gali prarasti savo specifiškumą, kai persikelia į kitą šalis. Ir ten jau veikia pagal kitą teisinę sąrangą, įgauna naujas teisinės formas kas nutinka tuo met, kai tokios draugijos praranda savo charakteristiką ir demutualizuojasi, jau nelieka tos savidraudos elemento. Dėl to mes ir manome, kad tai yra vienas prioritetų ir turime kovoti už tokį statutą. Mums reikalingas pripažinimas, reikalinga apginti Europos socialinį modelį. Gindami Europos socialinį modelį tokiu būdu mes galėsime teikti, kad visi esame vieningos rinkos nariai. Ir nenorime prarasti savo bruožų ypatumų. Savitautos draugijoms reikalinga, ben, reikalingi bendri bruožai. Aišku, tos e, sistemos skiriasi įvairiose šalyse, Ir aš nenoriu ignoruoti to fakto. Tačiau tas statutas galėtų tapti laisvai pasirenkamų instrumentų. Tai galėtų tapti priemonę šalia nacionalinių teisės aktų, leidžiančią savidraudos draugijoms veikti ES. Ačiū. Dėkoju už labai aiškius argumentus statuto labui. Norėčiau užduoti papildomą klausimą. Ar reiktų jūsų manimų dirbti dabar jau nusistovėjusio nusistovėjusios sistemos pagrindo, reikia visiškai radikaliai naujos sąrangos, kažko visiškai naujo. Kalba, aišku, eina ir apie politinio mobilizavimo klausimą. Na ir aš tikiuosi, kad visi jūs tikrai praturtinsite ponios Bastos pranešimą. Na ir praeitais metais mes, kaip buvo paminėta, atlikome studiją ir mes tikrai pasistumėme į priekį šiuose mintyse, šiuose idėjose ir įsigaliojus mokumui 2 Ir tai yra labai svarbu, taip pat labai svarbu atsižvelgiant ir į krizės sąlygas, nes e, apie tai užsimena ir savirudos draugijos ir jų atstovai. Taigi, ponė Bastos, gal apibendintumėte diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik tai norėjau pagirti ekspertus ir jiems dar kartą padėkoti už tai, kad uh, dalyvavo šiame klausime, dėkuoju ir parlamentarams. Visi padarėme tokią pat išvadą. Reikia Europos teisės akto, kuris e, leistų sukurti Europinį savidraudos draugijų statutą. Taip mes užtikrintume ypatingą e, demokratijos dvasę, kurią sukuria savidraugos bendrijos. Be to, tai suteikia tam tikrą pagrindį mūsų vidaus rinkai ir leidžia šiam sektoriui uh, įžengti naują etapą tuo metu, kai Europai toks solidarumas yra labiausiai reikalingas, kai iškyla socialinės įtraukties ir apsaugos iššūkis. Būtent apie tai mes turim pasakyti, gal ir labai atsargiai, Europos komisijai. Mes nenorime kokio nors mega statutų, mes norime minimalaus suderinimo lygio, uh, kad nacionaliniai teisės aktai galėtų e, susiderinti. Aišku, negalime nekreipti dėmesio į tokių teisinių e, dokumentų istorinę bazę. Ačiū pirmininkė. Belieka pristatyti ponios Bastos e, darbo tvarkaraštį. Pakeitimus galime teikti iki Liepos 11 dienos 12 val. Diskusija komitete numatyta rugsėjo 18. Dabar mūsų visų vardu noriu labai nuoširdžiai padėkoti visiems pranešėjams ir jiems pasakyti, kad be abejonės mūsų duris jiems visuomet atviros. Jeigu e, net ir pasikeitus nuomonėmis su jumis e, išplauks dar kažkokių minčių, mes paliksim su jumis ryšį, bet aš manau, kad iš šios diskusijos išplauks konkrečių pasiūlymų. E, Europos parlamento iniciatyva yra orientuota į ateitį. Taigi šį darbo tvarkės punktą baigiame ir periname prie 14 klausimo. Suteiksiu žodį ponui Kosai. Išnagrinėsime pakeitimus. 444 e, iš viso jų pateikti. Ponas Koza rengia pranešimą dėl Europoms fondams taikinimtinos bendrosios nuostatos. Ir e, ponė pranešėjų, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau Jums pristatyti šiek tiek statistikos. Pakeitimų turime labai daug. Būtent dėl tos priežasties mes turime siekti kompromisu. Aš noriu pasveikinti e, visus su tuo, kad jau šiandien šešėliniai pranešėjai pateikė labai gerų pasiūlymų kompromisams. Aš labai atsiprašau, bet aplink mane yra labai didelis triukšmas ir man labai sunku kalbėti. Norėčiau paprašyti tų, kurie e, nori išeiti iš salės, tai padaryti tyliai ir galbūt galėtumėt padiskutuoti už salės durų. Ir e, nes kitaip jūs trukdote mums dirbti. Köszönöm szépen. Pone pirmininkė, labai ačiū. Jeigu leisit, pasistengsiu atsakyti. Taigi, nepaprastai daug yra pakeitimų, mūsų pirmininkė tai jau paminėjo, todėl esame priversti ieškoti sprendimų per kompromisus. Jau šiandien gavome visos eilės e, šešėlinių pranešėjų e, pasiūlymų 55 kompromisai yra siūlomi ir aš galėčiau jūs informuoti, kad iš tų 55 kompromisinių pakeitimų, e, tiek tiksliau tie pakeitimai apima e, žymiai daugiau e, mažų pakeitimų. Taigi dosie šis yra nepaprastai platus. Tai yra susiję su mūsų komitetu. Mūsų komitetui šis klausimas labai rūpi. Tai yra socialinės rytis. Mums E, no, rūpi socialiniai klausimai, kad pagerintume darbuotojų gyvenimo sąlygas. Todėl ir e, pateikėme 55 net kompromisinius pakeitimus. Aš sakau, kad tiek da, yra dabar, nes a, e, gali būti, kad dar pasikeis. Aš dar nedaug susitikimų su šešėliais pranešiais jie turėjau. Labai rimtos opozicijos nesusilaukėme. Aišku, buvo tam tokių išlygų, tam tikrų dviejonių, bet manau, kad mes dar e, labai aktyviai e, padirbėsime derindami detalės. Tačiau mums šiek tiek yra neaišku dėl antrosios dalies, kadangi e, parlamentui e, tenka labai svarbus vaidmuo. Mes kaip užimtumo socialinių reikalų komitetas, kaip ir regionų komitetas, turime uh, suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Keturios frakcijos teikia pakeitimus ir dėl to e, iš tų e, pakeitimų pateiktų frakcijų e, susidarė e, daugybė puslapių. Kiekvienos frakcijos pasiūlymai daugiau negu 35 puslapius sudarė. E, Todėl mes tikrai turėjome nemažai padirbėti, kad suderintume skirtingas pozicijas. Kitą savaitę aš susitiksiu su šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad per tą susitikimą mes galėsim geriau išstudijuoti problemas, dėl kuriuo taip smarkiai išsiskiria nuomonės. Aš labai lauksiu kolegų nuomonės. Monsieur Priotov. Ponas Priotov. Sí, gracias, presidenta. pane pirmininkė. Pritariu ponui Kosai. Manau, kad galime stengtis suderinti bendrus kompromisus, tai yra labai svarbu. Turime susitarti Ir likščiau dar negalėjau susipažinti su kompromisiniais pakeitimais, kuriuos teikia pranešėjas, tačiau jau dabar džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimo. Labai svarbu siūsti aišku signalą iš žimtumo komiteto. Mums reikia labai aiškios strategijos, jo labiau, kad kyla ir tam tikros grėsmės susijusios su ES įvairių fondų lėšų panaudojimu. Ir visų pirma, turime užtikrinti, kad fondų ištekliais būtų naudojamasi teisingai, laikantis taisyklių, siekiant atitinkamo tikslų, e, kurie atitiktų tam tikrus sektorius. Turime skatinti sanglodos politiką, todėl kad būtent čia registravome kai kurias spragas ir netikslumus. Todėl labai džiaugiuosi, kad mes visi sutarėme šiame komitete, kad iš ties neturime pasiduoti spaudimo politikai e, sanglodos politikos rytyje. Turime kurti tokią, tokią politiką, kuri svarbi makroekonomikai Manau, kad grėsmių esama ir naudojantis sanglodos fondo lėšomis. Kita vertus, ir mūsų pozicijos ne visada sutampa. Be to yra tam tikrų dalykų, kuriems skiriamas nepakankamas dėmesys, pavyzdžiui, strateginės pagrindas. Sanglodos fondo ištekliai turėtų būti panaudojami veiksmingiau O regi komitetas ir pranešėjas mano, kad reikalingas didesnis efektyvumas. Taip, mes visi to pageidaujame, tačiau tai yra įmanoma tik užtikrinant tinkamą parlamentinę kontrolę, konkrečią kontrolę. Nes mes kalbam apie bendrus teisės aktus. Vienas dalykas vis dėlto buvo pamirštas, o pranešėjas apie tai rašė. Atsižvelgiant į dabartinę socialinę padėtį, turime nepamiršti nedarbo grėsmių, ypač jaunimo nedarbo problemos. Turime pasinaudoti sanglaudos fondo lėšomis e, užimtumui skatinti. Nes iš esmės anglodos fondui galėtų tekti esminis vaidmuo skatinant užimtumą, naikinant nedarbą visoje Europos Sąjungoje. Kalbant apie strateginę išlygą ir efektyvumą, mes norime, kad šis aspektas būtų išbrauktas, todėl kad tas saligiškumo principas yra pakankamas, mes e, pritarėme ir komisijos pasiūlymui, turime mažinti biurokratinę naštą, Aišku, ir atskirų šalių vyriausybės turi tam tikras teiks, teises. Ir mūsų supratimu, tas saligiškumo principas yra labai reikalingas. Neveltui jis yra įtrauktas. Mums reikalinga tam tikra strategija, kuri ženklintų visą sanglodos politiką. Taip pat turime vengti bet kokios didesnės administracinės naštos, nes ji reikštų kad kai kuriuose srityse e, veiksmai vyks daug lėčiau, todėl mes pasiūlėme būtent tą aspektą išbraukti. Ir pagaliau nepamirškime savo žinios, e, savo e, pagrindinio kurso. Todėl pritariu daugam, kas buvo išsakyta anksčiau, tačiau neturėtume pasimesti debatuose, tuščiuose debatuose dėl sanglodos fondo e, lėšų panaudojimo. E, mes iš tikrųjų turime nepamiršti svarbiausią dalyko ir nepatekti į spastus. Jei iš ties norime nuoseklios, pastovios e, politikos e, kovai prieš jaunimo nedarbą, tuomet negalime pasitelkti tokiais finansiniais ištekliais, e, kuriais po metų jau negalėsime pasinaudoti. Turime iš anksto atkreipti dėmesį į tvarumo užtikrinimą finansuodami naujas programas iš Sanglaudos fondo. Jo labiau, kad biudžeto taisyklės mums tai leidžia. Taigi, e, nesileiskime suklaidinami, sanglaudos politika turi būti labai aiškiai, vedina aiškių tikslų. Merci, Madame la Présidente. D'abord, ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pono Košos atliktą darbą rengiančią pranešimą kuris yra labai svarbus, kadangi viena vertus viskas priklauso nuo Europos regionų, regionų plėtros komiteto, tačiau mes irgi dirbame čia apie, dėl, apie socialinį fondą eina kalba, taigi reikia derinti tuos visus dalykus tarp įvairių veikėjų ir kartu rengiamų pranešimų. Keletas dalykų, mano manimo, yra labai svarbus kuriuos reiktų paminėti pranešime. Pirmasis dalykas, ką bandžiau akcentuoti savo pakeitimais, tai yra socialinių partnerių įtraukimas į tą politiką, kuri yra vykdoma, renkantis tą politiką, nes man atrodo, kad vietos politika ir projektai būtų geriau įgyvendinami, jeigu tuo pat metu būtų įtraukiami ir socialiniai partneriai, ir kiti partneriai, įvairios partnerių organizacijos į šį Europos socialinio fondo projektą. Antras dalykas, dar vienas svarbus aspektas yra 25 procentų išsaugojimas būtent sanklau, Europos socialiniam fondui iš struktūrinių fondų ir turi tiek būti skiriama finansavimo. Mes visi to turime siekti, nes jeigu to nepasieksime, socialinė politika ir iš šio ryto diskusijų tai išryškėjo, socialinė politika vienu ar kitu būdu turi būti integruojama ir sutvarkoma. Ir įvairūs dalykai turi būti traukiami į socialinę politiką. Dar vienas svarbus dalykas yra administratinis supaprastinimas. Naudojant fondo lėšas. Na ir ketvirtas dalykas, dėl kurio norėčiau pasisakyti, negalime vien tik tai paminėti švietimo politikos. Turime pripažinti konkurenciją, ir pabrėžti, kad svarbus ir profesinis mokymas ir ugdymas, norint e, gerai, tinkamai įgyvendinti šios projektus. Na ir aš, ponia Koša, norėčiau dar Jums pasakyti, kad esu visiškai pasirengusi ir toliau bendradarbiauti ir derinti e, Jūsų pranešimą ir mano pranešimą dėl Europos socialinio fondo. Ačiū, ponia pirmininkė. Kinga Gönš. Dėkoju. Labai esu dėkinga už šias diskusijas, nes mums labai svarbus yra Europos socialinis fondas ir mums labai svarbu, kai bus su pagrindų reglamentu ir ponia Šartie Moran tai minėjo. Kiek, kas, kiek aš suprantu, bent jau mes tikimės, kad ta minimali socialinio fondo finansavimo riba 25 procentai iš sanglaudos fondų biudžeto ir netgi vairūs tie procentai, viskas priklauso nuo to, kiek, koks yra regiono išsivystimo lygis. Tai bus matyt pagrindinis aptariamas klausimas. Ir aš norėčiau paprašyti, kad Adamas griežtai laikytųsi savo pozicijos dėrybose su kitais komitetais. Šiek tiek pažįstu tam tikras vyriausybės. Ir žinau, kad vyriausybėms patinka tokios, tokie stambus, didžiuliai infra, infrastruktūros projektai, kur kas lengviau yra tokio projekto lėšas panaudoti infrastruktūros projektams, o ne žmonėms, švietimui, socialiniai įtraukčiai, užimtumui skatinti, investuojant į tuos žmonės, kurie šiek tiek nutolę yra nuo darbo rinkos. Ir aš manau, kad tikrai susidursime su didžiuliu spaudimu iš vyriausybių e, valstybių narių. Jos bandys sumažinti tą procentą. Taigi aš džiaugčiausi, jeigu mes galėtume susitarti ir, kiek suprantu, komitete mes sutarėme e, tarp politinių frakcijų, bent jau už dalies sutarėme dėl 25 procentų. Tačiau aš manau, kad tai turėtų būti vienas esminių kovos elementų ir negalime pasiduoti. Kiti dalykai, kuriuos norėčiau paminėti, kurie irgi atsispindi mano pateiktuose pakeitimuose. Viena vertus sąlygos, sąlygiškumas. Tai, aišku, mums yra labai svarbu. Taryboje vyroja toks klimatas, tokia atmosfera, kai teigiama, kad nėra pakankamai gerai panaudojamos fondo lėšų, fondų lėšos. Ir jeigu mes užtikrintumėme ex-ante ir ex-post sąlygas, tuomet tai būtų tam tikrų garantų įrodančių, kad išlaidos bus geriau panaudojamos ir ta situacija gerės kitoje daugiametėje finansinėje programoje. Tačiau tuo pat metu aš manau, kad galėtumėme pareikalauti, kad valdymas supapri... fondų valdymas supaprastėtų. Uh, pačioms institucijoms dirbančioms vietoje, toms, kurios valdo tas lėšas. Jeigu bus griežta eksantė sąlygų, griežtos eksantė sąlygos, tuomet, aišku, mes galėsime užtikrinti tą efektyvumą. Taip pat e, svarbus ir miestų aspektas kovojant su skurdu. Jis kur kas stipresnis projekte nei turėtų būti. Yra skirtumų valstybėse narėse. Kai kuriuose šalyse skurdas daugiausia susitelkęs miestuose, kitose šalyse skurdo daugiau matome kaimuose. Taigi čia reiktų išsaugoti šiokią tokią pusiausvyrą, minėti ir miestus, ir kaimus, ir e, finansuoti tai iš įvairių šaltinių per integruotasias programas nes jeigu norime kovoti su skurdu, reikia tą daryti integruotų daugiaplanių programų pagalba, kurios yra finansuojamos iš regioninės plėtros, socialinių fondų ir panašiai. Tačiau aš dar kartą norėčiau pabrėžti, kad reikia išsaugoti tą minimalę finansavimo ribą, o po to pažiūrėsime, kaip per tas programas būtų galima kovoti su skurdu. Taip pat svarbu dar išsaugoti tą aspektą, kuris yra minimas ir socialinio fondo reglamente, tai yra vienodos galimybės ir nediskriminacija vengiant segregacijos, kuri dabar gan stipri. Ir jeigu tai nesispindės pagrindų dokumente, tuomet e, tie dalykai pranyks. Taip pat, aišku, norime stebėsenos, kiek keič, kad būtų rodikliai renkami, būtų išsiaiškinama, kiek, e, keičiamas, keičiama situacija dėl skurdo pagal strategiją 2020. Taigi mes norime tokių rodiklių, kurie realiai parodytų, kokia yra situacija vietoje. Šiek tiek daugiau duomenų apie užimtumą turime, apie darbą turime, bet turime e, daugiau duomenų gauti ir apie skurdo mažinimą. Ačiū. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Jeigu ne, Tada aš pasisakysiu. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į 44 straipsnių trečią dalį pono Kozos tekste ir e, pakalbėti apie makroekonominės sąlygas. Dėl makroekonominių sąlygų nebeprisimenu, kuris čia straipsnis. Šįryt diskutavome su abiem pranešėjais iš biudžeto komiteto. Su ponu Bilge ir su ponu Kalfin kalbėjome apie tai. Aš pati jaučiu tokį nemažą nuogastavimą. Darybų ritmas reikalauja, kad kiekvienas komitetas renktų teisės aktą savarankiškai, o po to vienas didelis e, skaičių komplektas surinkamas. Bet e, teisės akte iškyla daug politinių aspektų, dėl kurių mes visi turbūt e, nesutarėm, turim kitokių nuomonių. Skirtingose komitetuose išskiria kitokios nuomonės. Tai buvo e, dėl makroekonominių sąlygų. Tas momentas labai svarbus. Aš manau, ar, kad suprantu, jog mūsų komiteto politinė mąstysena ne visiškai sutampa su regionų komiteto politiniais argumentais. Tai klausimas, kuriuo regionų komitetas e, mums prieštarauja. Ir regionų komitetas e, šį klausimą bandys e, formuluoti E, atspindėdamas savo politinių partijų e, poziciją, joje esančių politinių partijų, jame esančių politinių partijų e, poziciją. Kiekvienas mūsų frakcijose turime, kiekvienas dirbdamas savo frakcijose turime skirtingų politinių minčių. Regionų komitete, manau, yra daugiau pasisakančių už makroekonominės sąlygas. O parlamento poziciją pakeisti bendrai būtų labai sudėtinga. Taigi, aš pati nemačiau dar kompromisinių pasiūlymų, kuriuos siūlo pranešėjas. Manau, kad aš teisingai įsivaizduoju, kad didžioji dalis mūsų komiteto narių pasisako prieš tas makroekonominės sąlygas, bet šiuo klausimu mes nebandom uh, kažkokiu mm, smagiu diskusiju organizuoti, stengiamės įgauti tam tikros įtakos ir įtakoti galutinę formuluotę. 44 straipsnio trečia dalis. E, čia turime kalbėti apie tai, kiek sanglaudos fondui paliksime koks procentas bus paliktas, kai e, kalbėsime apie perinamo laikotarpio regionus. E, kiek aš suprantu, tris kategorijas išskyrė regionų komitetas. Ir čia yra e, šiek tiek tokių paslėptų dalykų. Pažiūrėkite, kokį paketą parengė Danija ir pamasty, kad ten procentai yra kitokie. Todėl pirmininkaujančios Danijos e, įkvėpimu dėrybose reikėtų išlaikyti tokius pat skaičius, kokie buvo numatyti daugiametėje finansų programoje. Gali būti, kad šis teisės aktas taps nebepriimtinas daugeliu parlamentarų, tačiau tai reikš, kad mes visi turėsime reikalauti nuoslatinių atstovybių savo šalise, kad e, po EPSCO tarybos būtų suformuotas e, geresnis pagrindas. Virželio 26 dieną vyks bendrųjų reikalų tarybos posėdis prieš pasirengiant e, vadovų susitikimai. Pirmininkaujanti Danija parengė dosiją, kuris dabar e, mums atrodo priimtinas, bet iš esmės viskas yra dar neapspręsta. Mes savo komitete nuo pat pradžių matėme, kaip reikalai klostėsi. Komisijos narys ir jo generalinis direktoratas iš pradžių žadėjo, kad Europos socialiniai fondai bus visiškai atskirti nuo struktūrinių fondų, jie bus paskelbti kaip e, neliečiamas fondas, bet e, mūsų komitete daug kas po to išreiškia įsitikinimą, kad reikia ieškoti bendro e, tam tikro fondo, bendros bazinės. Aš matau, kad ta bendra bazė būtų nepaprastai didelė ir Dėl e, to socialinė politika pradeda žlugti ir skaičiai skiriami socialiniams fondams tampa labai nedideli. Ir kaip matau, kokia padėtis kai kuriuose valstybės narėse susidarė, ypač periferinėse, e, tai turime suprasti, kad šiandien Portugalijai reikia daugiau e, paramos negu kitiems. Bet pažiūrėkime jos kelių infrastruktūrą ir pamatysim, kad tai nėra tiesa. Portugalijos kelių infrastruktūra yra visai gera. Ir mūsų pranešėjas turėtų labai aiškiai pareikšti, kad mūsų pozicija, mūsų komiteto pozicija e, yra šiek tiek kitokia negu e, pavyzdžiui, regionų komiteto. Taigi tiek aš kol kas norėjau pasakyti. Aš nesileisiu į kitus aspektus dėl to, ką dar reikės anksčiau, vėliau sureguliuoti ir panašiai. Kolegos apie tai kalbėjo. Ar komisija norėtų pasisakyti? Oui, non. Oui. Alors, allez-y. Taip, komisijos narys, komisijos atstovas norėtų pasakyti. Gal šiek tiek papasakotum, taryboje, kaip vyko diskusijos tuo klausimu dėl Europos socialinio fondo orientavimo ir jo vietos tarp kitų ES fondų. Bon. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš noriu padėkoti pranešėjui ponai Košai už tai, kad jis pateikė tiek daug pakeitimų resursų klausimas. E, apie jį diskutuojame, kai kalbame apie daugiametę finansų programą. Ir aš dabar apie tai nesileisiu diskutuoti. Bet galime pakalbėti apie partnerystės, veiklos bazę ir horizontaliųjų priemonių taikymą. Dėl partnerysčių kai kurie parlamentarai išsakė pastabų dėl uh, partnerystės fondų. Komisija teigia, kad partnerystė yra būtina užtikrinti kokybei, tenkinančiai ES poreikius. Komisija mano, kad įgyvendant tokius fondus būtų galima pasiekti geriausios e, naudos e, socialinių fondų įgyvendinime. Makroekonominės sąlygos mums atrodo svarbios taip pat. Dėl veiksmos, veikslos bazės buvo pasakyta, kad fondas turėtų veikti geriau, o komisija mano, kad siekių sumažinimas neduotų gero signalo, e, kai dėl komisijos veiksmingumo. Ir galiausiai dėl horizontaliųjų principų ir vyrų ir moterų lyčių galimybių suvienodinimo. Europos komisija džiaugiasi, kad pasiūlyme yra e, pasiekta pažangos ir yra pasirengusi tuos principus įtraukti į kasdienybę. Gerbiamas ponė, aš būsiu labai nemaloni, man kartais tenka tokia būti, bet atvirai išnekant, kai Europos komisija čia pasisako ir padėkoja parlamentarams už indėlį, tai jūs e, neįtem aš nekat. Mes teigiame teisės akto pasiūlymą ir e, parlamentui priklauso parašyti savo darbo dalį. Mes esame bendri sprendimų prieimėjai. Komisija neturi džiaugtis mūsų pakeitimais. Jūs neturite mums dėkoti. Mes naudojamės mums tenkančią teisę, iniciatyvos teisę, teisės aktų rengimo teisę. Aš labai atsiprašau, kad aš tokia esu, aš jų ilgą laiką negalėjau piktai kalbėti, dabar tą padariau. Nors ir šį rytą taip dariau. Aš e, dar norėčiau e, prie, sugrįžti prie jūsų techninio komentaro. Koks yra e, komisijos vaidmuo? dėl bendros strateginės bazės. Dėl bendros strateginės bazės. Kaip jūs vertinate situaciją? Jūs be abejo nesmatėte, kad yra pateikti keturi pakeitimai e, bendrai dokumentui. Ir mes nebežinome, ką darys regionų komitetas ar tie pakeitimai bus vertinami kaip bendro sprendimo prieimimo dalis, kaip e, koks bus to teksto likimas. Jūs be abejonės žinote, kad šiuo metu mes diskutuojame, ar tą dokumentą reikėtų palikti e, bendros sprendimų priimimo procedūroje, ar neišlaikyti jo kaip tokio. Kaip jūs įsivaizduojate, koks bus šio dokumento statusas? Aš e, vienai per kitaip jums suteikiu galimybę paargumentuoti tą sprendimą, kurį jūs mums pateikėte ir manau, kad parlamentarams reikėtų šiek tiek aiškumo. Suteiksiu žodį jums netrukus. Ačiū, ponė pirmininkė. Kągi, Europos komisija patikė pasiūlymą dėl bendrųjų nuostatų ir deleguotojų teisės aktų. Daugelis pasiūlymų yra pateikta šalia to reglamento užimtumo komitetui ir komitetas, komisija kartu su parlamentu dirba tuo pagrindu ir įtraukia politikos tikslus, kortavimo mechanizmą, sanglaudos mechanizmą, kalbant su derinimą su kitomis politikos rytimis Europos Sąjungoje. Tačiau pagrindiniai veiksmai, teritoriniai aspektai ir prioritetai dėl bendradarbiavimo, tai jau yra deleguotojų aktų sritis. Aš tikiuosi, kad šiek tiek atsakiau jūsų klausimą. Taigi, ką jūs įtrauksite į deleguotusius aktus? Taip, į deleguotusius aktus mes įtrauksime tą dalį politikos tikslai, kurie susijusi su politikos tikslais, koordinavimo mechanizmu ir mechanizmu, kuriuo bus galima užtikrinti darną su kitomis politikos sritimis. Tai bus reglamente. Kalbant apie pagrindinius veiksmus dabar, teritorinius iššūkius ir prioritetinius bendradarbiavimo aspektus, tai bus įtraukta į deleguotusius teisės aktus. Štai tokia situacija. Toks yra komisijos pasiūlymas dabar, taip? Taip, tiesa. E, Pone pranešėjo, prašau, apibendrinkite diskusijas. Köszönöm a szót érdekes. Dėkoju. Diskusijos iš ties buvo labai įdomios ir, ir bus man labai naudingos. Tačiau, mėly kolegos, kiek suprantu, kad dauguma kolegų pritarė mano mintims ir tikrai kitą savaitę būtinai susitiksiu su šešėliniais pranešėjais ir aš viliuosi, kad mums pavyks pasiekti konsensuso ir esu įsitikinęs, kad kaip ir ponė komiteto pirmininkė, kad mes galėsime bendrai žengti pirmin ir galėsime tvir, įtvirtinti užimtumo komiteto poziciją. Taip pat šiek tiek apgailestauju dėl tam tikrų dalykų. Apgailestauju, kad tik EPP ir socialistų frakcijos kolegos šiandieną pasisakė, O kitos frakcijos dėja šiandien neišsakė savo pozicijų. Ir tikrai bus labai svarbu siekti plataus konsensuso. Dėl to aš būsiu priversta susitikti ir su kitomis frakcijomis, kad išsiaiškinčiau, kokia yra jų pozicija, kad galėčiau ją integruoti į savo pranešimą. Na ir aš norėčiau čia dar akcentuoti tris esminius klausimus. Pirmiausia, Jau buvo pateiktas pirmas e, teksto variantas, kur, aš manau, neblogai buvo suformuoluota mūsų komiteto pozicija. Mes manome, kad bendro sprendimo prieimimo procedūra yra įdomi ir svarbi, tačiau reikia nepamiršti ir tai, kokie įgaliojimai yra skiriami Europos komisijai įrengia deleguotusius aktus. Na ir suprantu tam tikrų kolegų, kolegų nugastavimą, tačiau aš norėčiau sureaguodamas pasakyti, kad 20 5 procentų finansavimas yra išsaugotas. Tai yra mano pasiūlymo esmė, tai yra ir kitų kolegų pasisakymo esmė. Taigi Aišku, aš kaip suprantu, dėl to mes nediskutuosime, tai jau yra nustatytas faktas. Ir mes turime tikrai užsitikrinti tinkamą finansavimą socialiniam fondui. Dabar dėl pakeitimų jau yra jų nemažai, kuriais yra bandoma sumažinti administracinę naštą. Labai svarbu, kad visos procedūros būtų palengvintos, supaprastintos. Na, aš kaip ir suprantu, kodėl Europos komisija teikia tokias formuluotės, tačiau mes turime pasirūpinti, kad piliečiai, darbuotojai, darbininkai, tie, kurie kenčia nuo susiklošiusių sunkumų, kad ir jie laikytųsi tos pačios nuomonės kaip Europos komisija, kad nebūtų konfrontacijos šiuo klausimu. Ir norėčiau kolegoms štai ką dar pasakyti. E, prašau pritarti kompromisiniams pakeitimams, kuriuos parengsime su šešėliniais pranešėjais ir aš taip pat pritariu minčiai, kad e, visi mes savo politinėse frakcijose turėtume suformuoti e, bendras pozicijas. Na ir aš tikrai nuoširdžiai tikiuosi, kad trečiose diskusijose dėl šio dokumento mes jau galėsime aptarti išmintingai parengtus kompromisus. Dėkoju. Ačiū, e, ponė pranešėjau, linkiu Jums sėkmės darbe. Tikiuosi, kad su šešėliniais pranešėjais Jums pavyks pasiekti gerų kompromisų. Ir turint omenyje, kad tuos pakeitimus Mums reiks tvirtinti 5 Liepos dieną. Taigi, kaip ir Moran Šartie e, sakiau šyryt, norėčiau Jums pasakyti, kad e, visiems kolegoms labai svarbu kitą savaitę jau gauti tuos kompromisinius pakeitimus. Žinau, kad jūs atsintėte kompromisus, išsintinėte kompromisus kolegoms, tačiau jūs dabar dirbate dar su šešėliniais pranešėjais ir jūs koreguojate tuos kompromisus, e, juos pakoreguosite po diskusijų su šešėliniais pranešėjais. Uh, kad pasiektumėme tą bendrą susitarimą dėl tų kompromisinių pakeitimų. Ir tai viskas būtų padaryta iki Liepos 5 dienos balsavimų Strasbūrė. Dabar pereisime prie 15 darbo tvarkės punkto ir dabar žodį suteiksiu ponui Bekeriui. Kalbėsime apie daugiau nei 200 pakeitimų jo iniciatyviniam pranešimui dėl socialinio verslo iniciatyvos, socialinėms įmonėms plėtoti palankių, palankios aplinkos kūrimo, socialinių inovacijų ekonomikoje. Labai ačiū, pane pirmininkė, garbės kolegės, garbus kolegos. E, norėčiau supažindinti Jūs, kiek pasistumėjome į priekį šioje srityje ir aišku, prieš tai norėčiau padėkoti visiems komiteto nariams už jų aktyvų darbą, dėkoju šešėliniams pranešėjams, dėkoju savo frakcijos koordinatoriui, dėkoju asistentams ir visai savo komandai. Norėčiau pabrėžti, kad jau dabar galiu pasakyti, kad e, didžioji pakeitimų dalis yra tiek savo skaičiumi, e, tiek turiniu pabrėžianti e, šios temos ateities svarbą. Labai svarbu e, pabrėžti, kad pranešimas dėl socialinio verslo pasirodo tarsi labai įdomiu laikmečio. Galima pasakyti, kad tai sutapimas, juo labiau, kad e, yra daug kitų pranešimų, pavyzdžiui, dėl socialinio e, fondo investicijų arba, pavyzdžiui, Okony ar e, pranešimo dalys yra Steinbrück pranešime. Taigi, tuo pačiu metu jau yra rengiama ir kitų pranešimų kurie jau yra parengti ir tie pranešimai apima ir socialinio verslo iniciatyvas, o pats pranešimas e, skirtas socialinio verslo iniciatyvai yra rengiamas kiek vėliau. Skirtingai yra e, vertinama e, socialinio verslo savoka tiek anglų, tiek vokiečių, tiek kitose kalbose. E, ši savoka tikriausiai yra interpretuojama skirtingai. Noriu pasakyti, kad reikia pabrėžti, jog aš bandau atsispirdamas nuo šios perspektyvos sinchronizuoti tas skirtingas savokas, bandydamas įnešti tam tikro griežtumo savokų srityje, nes tai yra labai svarbu ir visai ateičiai. Kalbant apie turinį, svarbu pabrėžti e, tris svarbiausius punktus ir du svarbius aspektus. Pirmiausia, reinvestavimo galimybės, pasidalijant pelną ir dalyvavimo principas. Aš siekiu, kad inovaciniai nauji pokyčiai remiantis pasikeitimu pasikeitusiu teisiniu pagrindu turėtų būti paskatinti e, siekiant paremti socialinės paslaugas e, teikiantį verslą. Noriu paprašyti nekurti dirbtinių barjerų, turėtume puoselėti, skatinti socialinį verslą, neuždėdami jam antrankių. Mano supratimu, komisijos iniciatyva yra labai e, palankiai vertintina, juo labiau, kad šioje iniciatyvoje yra suvokiama atsakomybė skatinti socialinio verslo potencialą, kuriant daugiau aiškumo. E, Dėl mano išvardintų priežasčių pakeitimų sutelkimas, suvienodinimas bus labai e, svarbi užduotis. Dar vienas svarbus dalykas tai yra šis e, socialinis verslas privalo turėti įrodomą socialinį poveikį niekam nekyla abejonių dėl būtent šio aspekto. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, e, kad per ateinančias dvi savaitės įvyks šešėlinio pranešėjų susitikimas. Mes e, parengsime kompromisinius pakeitimus ir pasistengsime jums kaip galima greičiau juos pateikti. Norėčiau, kad liktų pakankamai laiko per tas dvi savaitės sudarinti savo poziciją, kad galėtume pateikti galutinę pranešimo projekto versiją, kuriai galės pritarti dauguma jūsų. Ačiū. Kunč. Kinga Genč. Ačiū. Aš norėčiau pratesti pranešėjo mintį. Jis teigia, kad nors tai yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas, tačiau juo labai domimasi. Ir tas susidomėjimas išvirto gausybę pakeitimų, kurie buvo pateikti. Aš tikrai manau, kad bus nemenkas darbas juos visus peržiūrėti, tačiau matomos labai aiškios linijos vertinant tuos pakeitimus. Ir aš manau, kad visi pritarė tam, kad komisija turėtų prisidėti prie to, kad būtų užtikrinamas tinkamas teisinis, politinis ir finansinis e, klimatas e, socialinėms verslo įmonėms. Taip pat yra nemažai pasiūlymų dėl apibrieščių. Ir man atrodo, geriausia būtų grįžti prie jau nusistovėjusių socialinio verslo apibrieščių, socialinių įmonių ir socialinės ekonomikos apibrieščių, nes priešingo atveju kažin ar galėsime ko nors pridurti jau egzistuojančiose nusistovėjusiose pozicijose. Taip pat yra nemažai pakeitimų, kur minimi, minimi įvairūs aspektai dėl to, kaip būtų galima gerinti finansinę padėtį socialinėms įmonėms. Panašu, kad visi pritarė tam, kad socialinės įmonės suvaidina labai svarbu vaidmenį ir prisideda prie to, kad būtų sušvelninti krizės padariniai kitose srityse. Ir jos yra labai svarbios, nesukuria darbo vietų. Dėl to svarbu sukurti saugią aplinką, teisinę aplinką ir finansinę aplinką tokioms įmonėms. Taigi mes e, laukiame kuomet pasirodys kompromisiniai pakeitimai, man atrodo svarbu, kad pakeitimuose būtų numatytas tam tikras restruktūrizavimas, kad būtų šiek tiek pertvarkytas pranešimo projektas, nes bijau, kad priešingą atveju jis e, subirės, nes tikrai yra daug pakeitimų su kuriais reikia susidoroti, bet aš tikiuosi, kad ponas Bekeris iš tiesų sukurs, suras tą kažkokią tai bendrą struktūrą, kuri leistų užtikrinti visų sutarimą. Dėkoju. Ačiū. Ar yra dar norinčių jų pasisakyti? Pone Turinen. Sorry, on behalf of Sven Giegold. Atsiprašau, Sven Giegold vardu norėčiau pasisakyti. Mūsų manimų reikia paremti šį pranešimą jau nuveikto darbo kontekste. Sveno Gygaldo, pavyzdžiui, pranešime daug apie, apie tai kalbama, tai nereikia čia naujų apibrėžimų ieškoti. Nes buvo atliktas nemenkas toks pamatinis darbas, buvo susitarta tarp visų frakcijų ir mes turime juo pasinaudoti, o ne kurti naujus dalykus. Yra keletas dalykų, kurie yra reikšmingi, bet nepaminėti, tai yra prieiga prie kreditų ir finansavimo, tai yra labai svarbus dalykas tokioms įmonėms, tai yra susiję ir su strategija 2020. Taip pat mums reikia pakalbėti apie tai, kas yra socialinis verslas ir kas yra, kokia galėtų būti apibrieštis. Visuomet buvo kalbama apie tai, ar reikia įtraukti į tai pelno siekiančias įmonės į tą apibriešti. Aš manau, kad reikia labai atsargiai čia elgtis, nes tokiu būdu susikurs tokia pilkoji zona, neapibriešta pilkoji zona dėl įmonių socialinės atsakomybės, kas yra čia minima, bet reikia aiškiai atskirti, mano manimu, pelno ir nepelno siekiančias organizacijas. Tie trys dalykai iš mūsų pusės. Bet turime pateikę ir pakeitimų. Dėkui. Ačiū. Jeigu nėra daugiau norinčių pasakyti, aš vieną žodį irgi norėčiau tarti. dauguma esame patenkinti tuo savo iniciatyvą rengiamų pranešimų. Tai yra tema, kuri yra labai aktuali mūsų komitetui, tačiau tuo pat metu susidurime su tam tikrais sunkumais, nes turime pranešimą. Ir galiausiai svarbu mums tarpusavyje apibrėžti, kodėl parengtas ir šis pranešimas šalia kitų iniciatyvų, kurių jau buvo imtasi arba kurių imamasi pastaruoju metu Pone Turinen ir minėjo e, pranešimą dėl kooperatyvų, o aš norėčiau paminėti dar kitas dvi iniciatyvas. Ponios Aukonį pranešimą ekonomikos pinigų reikalų komitete, dėl kurio mes rengėme nuomonę, dėl socialinio socialinių partnerysčių fondo ir taip pat, kita vertus, dar Jūtos Steinruk pranešimą dėl socialinių inovacijų, kur irgi yra europinis matmuo, taigi reikia į tuos dalykus atsižvelgti, svarstant pono Bekerio pranešimą. Na, kažinat, čia mano vaidmuo toks yra, bet gal kaip komiteto nari norėčiau paprašyti pranešėjo štai ko, štai ko pasirūpinti. Pirmiausia, nes savo iniciatyvą rengiamas pranešimas na, yra įprastas dalykas, tačiau jis turi būti naudingas, nes priešingų atveju tai bus tik literatūra, skaitiniai ir nieko nepasieksime. Ir tai iš tiesų mus nuvils. Galiausiai, kokia yra pagrindinė mūsų siunčiama žinia šiuo pranešimu? Kokie yra du, trys esminiai elementai, kuriuos norime išryškinti šiuo pranešimu ir taip pat uh, norime pasirūpinti, kad jis būtų suderintas su kitu atliekamu darbu, pavyzdžiui, apibrėžiant tai, kas yra socialinė įmonė. Tai yra tie du dalykai, kur turime, kuriems turime skirti pakankamai dėmesio ir atsižvelgti reikia į tai, tvarkant tuos virš 200 pakeitimus. Taigi tiek aš norėjau pasakyti, ponė pranešėjau, tikėdamasi, kad prisidėjau prie jūsų darbo ir mes visi esame suinteresuoti tuo, kad jūsų pranešimas būtų kuo galima veiksmingesnis ir efektyvesnis. Panašu, kad nėra daugiau norinčių pasakyti. Puiku, dabar žodis pranešėjai. Labai ačiū, ponia pranešėja. Noriu sureaguoti į kolegės Gions mintis. Aš jau prieš tai kalbėjau, kad savokų klausimas labai svarbus, terminijos klausimas yra svarbus, jam reikia skirti ypatingą dėmesį, todėl kad labai skirtingos apibrieštys buvo pasirinktos skirtingose um, teisės aktų pasiūlymuose. Uh, Todėl turėtume bandyti e, atitinkamai griežtai skirti tas savokas, jo labiau, kad e, finansinis pagrindas e, socialiniam verslui yra kuriamas šiame, šio teisinio pagrindo. Remdamiesi pakeitimais mes, aišku, laikysimės tam tikro nuoseklumo ir papildysime jau pateiktus e, punktus. Kolegai Gigaltui e, noriu pasakyti, patikindamas jį, kad mes ir toliau remsimės jau esamais darbais. Tačiau kodėl reikia tiek daug jėgų įdėti į šį darbą, Būtent todėl, kad jau labai daug kas nuveikta šioje srityje, o galimybė socialiniam verslui gauti finansavimą ir kreditus taip pat e, šį klausimą turėsime iš naujo peržiūrėti. Daug diskusijų e, kelia šie klausimai, o aš noriu pabrėžti, kad mano pozicija yra labai griežta. Aš bendradarbiausiu su šešėliniais pranešėjais, ieškodamas naujų inovatyvių sprendimų. Noriu paprašyti pranešėjos leisti supažindinti jūs su vienu pavyzdžiu. Austrijos karitas organizacija e, turi dukterinę įmonę, kuri e, šimtų procentų siekia pelno. Tai reiškia, kad bet koks pelnas e, tai dukteriniai įmoniai yra būtinas. Tuo tarpu pats karitas vykdo socialinę veiklą. Šis pavyzdys rodo, kad esama ir tokių socialinių įmonių, e, kurios džiaugtųsi, jei joms nebūtų draudžiama siekti gauti pelno, kurį vėliau perskirsto. Tai vienas svarbus aspektas. Antras aspektas - ta pilkoji zona. Tikrai norime jos išvengti, norime sukurti labai aiškias e, taisyklės. Pone pirmininkė, jūsų žodžiai e, tikrai mane jaudina, aš visiškai jums pritariu ir aš nekartą pabrėžiau, kad ponios Steinbrook nuveiktų darbo aš naudojuosi integruodamas jos pranešimo aspektus į savo e, pranešimą. Aš e, manau, kad apie daug dalykų dar bus aptarta e, susitikime kartu su šešėliniais pranešėjais, e, tačiau jau dabar tikiuosi, kad per ateinančias keletą dienų glaudžiai bendradarbiaudami mes parengsime tokį pranešimo projektą, kurį galėsime perduoti šešėliniams pranešėjams. O po to jums. Ačiū. Puiku. Ar kuriam čia um, posėdžiui numatome. Taigi, mes e, Liepos 10 dieną svarstysim komitete ir e, vėliau perdusim plenariniam posėdžiui. 16 punktas. Ir suteikiu žodį Aleksandrui Serkas. Jis e, pirmą kartą pristatys savo iniciatyvinį pranešimą dėl darbuotojų informavimo, konsultavimo, pertvarkymo procesų planavimo ir valdymo. Prašom, ponė Serkas, žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien mes e, pradedame ilgą kelią. jį baigsime pateikdami rekomendaciją Europos komisijai E, parengti teisinį aktą, o jeigu ne, e, viskas liks taip, kaip buvo. Čia kalbame apie labai svarbius dalykus. Apie tai, kas svarbu šiandienos Europai ir ateities Europai. Kalbam apie krizę, kalbam apie įmonių perkelimą, restruktūrizavimą, technologinius pokyčius, Europos pramonės e, technologinius pokyčius, jos ateitį. Ir bendrai mes kalbame apie Europos sąrangos pamatus. O tie pamatai buvo mm, pakloti, kai dar buvo steigiama anglės ir plieno bendryje. E, šis rytis, ši tema nepaprastai plati, nes restruktūrizavimas visuomet buvo mūsų gyvenimo dalis. Vyko uh, E, pramonės revoliucija, vyko industriniai visokiausi pokyčiai, daugybė įvairiausių reformų. Bet jeigu pažvelgtumėme tai, kas vyksta šiandien Europoje, tai pamatytumėm, kad padaryti dar liko labai daug. E, praėjo dabar jau beveik ketveri metai nuo šios e, pramonės krizės pradžios. Daugybė, gal 3000 struktūrinių pokyčių, skaičius visi matėme Tiesą sakant, mes praradome 1,8 milijonų darbo vietų, sukūrėme tik 800 tūkstančių naujų darbo vietų. Tik vienas iš šešių Europos darbuotojų dirba pramonėje. Ar jūs tikrai galvojat, kad mes Europoje iš paslaugų sektoriaus ateitį išgyvensim? Aš tikrai taip nemanau. Pramonė ir gamyba turės būti mūsų ateities dalis, nes kitaip mes pasaulio, globalizuotame pasaulyje ateityje nebeturėsim vietos. Taigi rizikos yra daug, bet čia kalbame ir apie didelės galimybės. Skaičiai yra įspūdingi. Vakar kalbėjomės su uh, vienos metalo gamyklos atstovais ir greičiausiai Europa turės savo atstovą Luksemburgė. Bet visi sprendimai yra priimami Luksemburgo sityje. Europoje uždaromos gamyklos, prarandamos darbo vietos, jokios informacijos nesuteikant darbuotojams ar vietos valdžiai. Ir visa tai yra daroma bandant e, suversti viską restruktūrizacijai. Tai daro gamyklos vadovas, neretai galvodamas tik apie savo bendrovę, o ne apie valstybę, kurioje jis dirba, ar visuomenę, kurioje jis turi egzistuoti. Taigi, Turime sukurti Europoje pramoniai ateitį, nes kitaip turėsim daug problemų. Reikėtų pasiaiškinti, ką galima padaryti. Negalime palikti visko likimo valiai ir leisti įmonių akcininkams viską nuspręsti. Pažvelkime į General Motors bendrovę. Ji visai neseniai priėmė rimtų sprendimų dėl Opelio likimo Europoje. Ir pažiūrėsim, kas vyks su kitomis uh, automobilių surinkimo įmonėmis Europoje, jeigu toliau bus laikomasi tokio požiūrio į darbuotojus. Europos piliečiai, Europos žmonės ir e, valstybės administracijos atstovai turi suvokti, kad čia netgi ne tik vienos valstybės reikalai, bet visos ES reikalai, nes dabar ES yra tarsi e, pamirštama. Restruktūrizavimas visuomet buvo mūsų gyvenimo dalis, bet niekad jis nevyko taip intensyviai matome, kad pagaliau yra suprantama, kad viską į savo rankas paima finansų rinkos, net ir pramonės sektorių. Šiuo metu socialiniam dialogui nebėra išskiriama jokio dėmesio, jo tiesiog nesilaikoma. Tai yra e, reiškinys, kuris yra visiškai apleistas. Prisiminkime, kad Europos e, rinka yra socialinė, Jos ekonomika yra socialinės rinkos ekonomika, kur yra nepaprastai konkurencinga. Deja, kai pagalvoj, pagalvotume apie skirtingų valstybių darbuotojus, tai pamatytume, kad neretai jų atžvilgių socialinė atsakomybė yra pamirštama. Europoje vyksta daug skirtingų restruktūrizacijos rūšių. Kai kurios jų yra geros, kai kurios jų pasiteisina e, tik tai e, pačių įmonių vadovų dėliai. O geras restruktūrizavimas yra naudingas. Mes žinome, kaip jį organizuoti, bet mes žinome, kaip galima ir viską sužlugdyti. Ir neletai, neretai restruktūrizavimas vyksta negalvojant apie svarbiausias taisyklės. Šioje salėje yra daug parengta svarbių dokumentų, e, atsižvelgiama įvairių Europos agentūrų studijas, e, svarbių universitetų Europos e, tyrimus. Ten labai aiškiai yra pasakyta, kokių klaidų buvo padaryta vykdant restruktūrizaciją Europoje. Ir iškyla klausimas, kodėl yra e, vykdoma restruktūrizacija Europoje nesėkmingai. Mes turime rasti e, privalomą restruktūrizavimo priežiūros priemonę, kuri įtvirtintų gerą praktiką. Prieš dešimt metų Europos komisija parengė žalėją knygą tą temą. Dešimt metų vyko diskusijos, seminarai, debatai ir Tiesą sakant, iš to buvo tik pasijukta. Kai kas bandė sureaguoti, aš žinau, kad yra bendrovių, kurios atsakingai reagavo į tokius e, pasiūlymus, bet yra valstybių ir įmonių, kurios nereagavo taip, kaip reikėtų. Taigi savo pranešimo pirmojo dalyje aš pirmiausia kalbu, kad visi veiksmai turi būti pagrysti, nes labai svarbu, e, e, kad suprastume, kad Europos istorijoje ši problema yra labai svarbi. Pats mastas ją vertinti kaip Europos masto problemą ir ieškoti europietiško sprendimo. Turime nuspręsti, ar mums reikia teisės akto, ar Europos teisinės bazės, kuri leistų e, užtikrinti pozityvę restruktūrizaciją. Be to turime garantuoti, kad visi socialiniai partneriai dalyvaus restruktūrizacijos darbe. Nes e, jeigu sakome, kad tokio darbo reikia, tai kodėl mes leidžiame toliau Europai e, taip kentėti, šimtai tūkstančių žmonių netenka darbo, įmonės persikelia į kitas pasaulio dalis, kažką reikia daryti, kodėl visas taisyklės taikomas Europoje nulėmė rinką. Mes negalime tik reikšti susirūpinimo akcininkais. Ponas metalas, metalininkas nėra tik tai e, pramonininkas, jis yra e, plėšrūnas, jis yra finansininkas, jis nori sugriauti Europos pramonę. Ir tai bus e, mūsų mirtis galiausiai, jeigu nieko nepadarysime. Žinau, kad politikai labai daug šneka, bet jau pats laikas kažką daryti. Taigi mano dokumento antrojo daly yra kalba apie tai, ką reikia padaryti. Reikia pagrindų direktyvos. Tokį atsakymą aš pateikiu. Ir e, šiome kontrame kontekste e, tos direktyvos turinys būtų minimalus. Sakome, kad turėtų būti numatyta galimybė įsikišti, jeigu nėra kolektyvinės sutarties, jeigu nėra deramo atsako iš suinteresuotų pusių, jeigu valstybė negali pakankamai įsikišti, jeigu egzistuoja teisinis vakumas ir žmonės delgis kaip nori, vadovaudamas į džiunglių įstatymais. Tokiais atvejais privaloma imtis konkrečių veiksmų. Veikimo mastas labai siauras, aiškiai apibrieštas ir ribotas. Kalbame tik apie restruktūrizavimą stambiosiuose tarptautinėse įmonėse Europoje, nes mums tikrai labai didelį susirūpinėjimą kelia Europos pramonė. Ir tai be bejonės įtakos jų filialus e, bendrai vykstant pokyčiams turėsime suprasti, kad e, E, mastas turi būti išmatuojamas. E, vienokios taisyklės turi būti taikomos, kai daugiau negu šimtas žmonių, pažiūrėjau, netenka darbo. Mes turime padėti įmonėms šiais įstatymais, mes jokių būdų nenorime padaryti žalos. Restruktūrizacija Europoje būtų galėjusi vykti sėkmingai, jeigu būtų buvę sukurtos reikalingos sutartys ir sumažinta rizika uh, ir įmonėms, ir darbuotojams. Todėl aš tokį pranešimą savo iniciatyvą ir rengiu. Numatymas, prevencija čia yra labai svarbus. Mes norime numatyti problemas, imtis e, priemonių, e, užkirsti kelią klaidoms. Restruktūrizacija yra reikalinga, to neišvengsime, bet tik e, būtina, kad įvyktų gerai ir mes turime reaguoti greitai kartais nuspėti galima. Jeigu pradėsime veikti anksti, sumažinsime riziką, negatyvius aspektus ir uh, imsimės veiksmų užtikrinančių, kad įmonė galės toliau egzistuoti ir dauga, dauguma tos įmonės e, e, darbuotojų bus apsaugoti. Negalime kalbėti apie autoritarinį restruktūrizavimą. Reikia tvarkingo restruktūrizavimo, teisiškai pagristo restruktūrizavimo ir visiems darbuotojams reikia skirti pakankamai dėmesio ir jiems reikia suteikti vienodas galimybės. Pažiūrėkite, kas dabar vyksta su Arsenalu ar su General Motors. Pamatysite, kas, kaip nuo to kenčia valstybės, regionai, e, bendruomenės. Žmonės yra prieš pastatomi vieni su kitais. Mes e, norime, kad iš restruktūrizavimo visi gautų naudos socialinius partnerius privalu įtraukti. Reikia aiškiai pasakyti, kad e, socialinis verslingumo elementas restruktūrizacijoje egzistuoja. Bet e, nepamirškime, kad bendruomenės momentas taip pat yra labai svarbus. Šimtai tūkstančių darbuotojų neretai iš vienos bendruomenės praranda darbą dėl restruktūrizacijos. Ir jeigu ta gamikla ar įmonė išsikelia iš Europos, tai visas regionas gali labai smarkiai nukentėti. Tai gali būti destruktyvu ir pramonės šakai, ir bendruomenė, ir pavienių žmonių gyvenimui. Labai daug yra prirašyta uh, E, literatūros apie tai, kiek grėsmė sukeliama sveikatai ir žmogaus saugumui dėl perestruktūrizaciją. Be to turime būti konstruktyvus ir skaidrus, turime e, stebėti, kaip e, restruktūrizacija vyksta, kaip jos padariniai tvarkomi. Mes norime, kad uh, tie rykliai, tie plėšrūnai elgtųsi atsakingai. Mes turime pažaboti jų neatsakingą elgesį ir sumažinti restruktūrizavimo daromą žalą bei propaguoti atnešamą naudą. Tai turi daryti valstybinės institucijos, regioninės, nacionalinės, Europos institucijos, kurios dalyvauja dabar diskusijoje dėl Europos globalizacijos fondo, pavyzdžiui aiškiai atlieka savo vaidmenį. Žinoma, Europa turi atlikti savo vaidmenį restruktūrizavimo procese. Žmonėms reikia suteikti galimybių. Mes ne patarimus turime duoti, Europa turi įsikišti ir veikti, kai iškyla grėsmė vienam ar kitam sektoriu, kai žmonės kenčia dėl globalizacijos. Nes yra globalizuotame pasaulyje ir laimėtojų, ir pralaiminčiųjų. Mes turime padėti tiems, kurie pralaimi. Mes turime jiems pasakyti, kad mes esame šalia jų. Mes e, galime diversifikuoti ekonomiką, suteikti naujų galimybių galimybių bendrovėms e, atverti naujus veikimo e, metmenis. Galiausiai visą dokumentą parengiau turėdamas galvoje vieną mintį. Socialinis dialogas ir darbuotojų informavimas yra esmė. Tomas Man apie tai anksčiau kalbėjo. Pažvelkite į sėkmingiausius atvejus. Pavyzdžiui, Danija. Ten yra sukaupta e, geriausia ekspertų kvalifikacija. Jie žino, kaip sukaupti suteikti saugumą darbuotojams. Jie žino, kaip sureaguoti į pokyčius, į naujoves. Bet ir jie turi geriausią dalyvaujamąją demokratiją ir socialinių partnerių dalyvavimas ten yra užtikrintas. Taigi pažiūrėsim, ką darys ponas Metalas e, savo e, puikiame būte Londone ateityje. Jis turės konsultuoti su darbuotojais. Mes negalime nebesikonsultuoti su Europos darbuotojais, negalime taikstyti tokią realybę. ES turi užtikrinti, kad bendrovės pačios neštų atsakomybę už savo veiksmus. Jos turi turėti savo prievalės. Negalima joms leisti galvoti tik apie pelno didinimą. E, jas reikia labai aiškiai nubausti, kai e, nesilaikoma socialinės atsakomybės. Visos sėkmingos e, restruktūrizavimo operacijos vyko sėkmingai, kai jas e, rėmė vietos e, regiono valdžia ir kai vyko socialinis dialogas. Taigi, jeigu tai žinom, tai kodėl mes nedarom spaudimo ir to neįtvirtiname. Mūsų rankose krizė, mūsų akise vyksta drama. Gal galėtume baigti galvoti, kad viską valdo rinka. Rinka turi tarnauti visuomenės interesams. Žmonės yra labai svarbus Jie net yra svarbus pačių bendrovų išlikimui, todėl negalima pamiršti žmonių. Kaip aš jau sakiau, tai yra ilgo kelio pradžia ir aš manau, kad mes tą kelią turėsim nueiti kartu. Tai yra labai svarbus dosie visoms politinėms frakcijoms, viso parlamento reputacijai. Mes turime parodyti, kad mes nesame bejingi žmonių kančioms ir mes negalime leisti tiems pokyčiams vykti e, darant žalą Turime užtikrinti, kad bendrovės apsimtų jums tenkančią atsakomybę, bet tuo pačiu metu turime ir patys pasirūpinti, kad mums tenkanti atsakomybė būtų apsimama. Aš galiu pasakyti, kad labai daug kolegų man padeda, visos frakcijos padeda, tikiuosi, kad bus parengtas geras pranešimas ir tikiuosi, kad tai bus ne tik mano pranešimas, bet ir visų mūsų komiteto narių dokumentas ir tai bus Europos parlamento ateities dokumentas. Pagal hierarchiją, pirmiausia žodis ponė Lefonteniai, atsižvelgiant į frakcijų gradaciją. Tačiau pačias, ponas Kasin paprašė, negalėtų pasakyti anksčiau, pirm, pirmuoju numeriu. Taigi liberalų frakcijos vardu ponas Kasin. Ačiū, ponė pirmininkė gerbiama pirmininkė, kolegos, šešėliniai pranešėjai. Alde frakcijos vardu aš sveikinu iniciatyvinį pranešimą, kurį rengia Alejandro Serkas. Na, kažin ar galime prieštarauti tam, kad restruktūrizavimo procesuose darbuotojai, kaip ir kiti suinteresuoti asmenys, turi būti tinkamai įtraukiami ir informuojami apie tai laiku. Mūsų tikslas yra bendras. Mes norime kad restruktūrizavimas būtų kuo galima mažiau skausmingas, kad kuo mažiau žmonių būtų atleidžiama iš darbo. Jeigu įmanoma, procesas turėtų būti skaidrus, planuojamas iš anksto ir įvykdomas draugiškai darbuotojų, kitų suinteresuotų asmenų atžvilgių vietos bendruomenėje tam, kad būtų galima išvengti didelių socialinių kaštų. Tačiau mes, liberalai, labai atidžiai pasvarstysime pranešimo detalės ir pasirūpinsime, kad galiausiai tas pranešimas nebūtų perdėm preskriptyvinio pobūdžio, kad nebūtų našta jau ir taip toms įmonėms, kurios išgyvena sudėtingus procesus. Darbuotojų teisės geriausia galime užtikrinti tuo met, jeigu yra sveika remianti verslo aplinka. Ačiū. Dėkoju, ponė Lefontenį. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai, nes tema yra labai svarbi Ir aš puikiai supratau, kad ir pats pranešėjas suvokia temos rimtumą. Ir diskusija vykstanti dabar yra labai reikalinga. Juo labiau, kad Alejandro teisingai kalbėjo, kad įmonių ES situacija nėra pati geriausia. Jos turi grįžti um, prie augimo perspektyvos. Ir aš manau, kad dabar padėtis nėra tokia pati, kai prieš keletą metų kalbėjome apie struktūrinius pokyčius. Mano frakcijai ypatingai svarbus šie dalykai. Pirmiausia, efektyvumas, konkurencingumo didinimas ir darbuotojų dalyvavimas įmonių sprendimo prieimime. Ypatingai svarbu kovoti prieš darbo vietų perkėlimą už ES ribų. Ir pastarų metų tendencijos kelia nerima visai ES. Panašu, kad situacija panaši visose valstybėse narėse. Reikia atrasti tinkamų išteklių, kurie leistų pakeisti šią neigiamą tendenciją. Dėl restruktūrizavimo labai aiškiai turime apibriežti, e, ką apima ši savoka, todėl kad ne visose valstybėse narėse šios apibriežties suvokimas suvokiamas e, taip pat, todėl labai svarbi e, suvienodinta apibriežtis. Dar viena svarbi tema yra subsidarumo principas. Jis turi būti taikomas visais atvejais, visose teisės aktuose. Ir visų pirma, reikia nepamiršti pagrindinių teisių, um, kurios turi tapti pagrindu toms valstybėms narėms, kurios neturi jokio kitokio teisinio uh, reguliavimo. MVI vaidmuo labai svarbus ir dar vienas dalykas um, - darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Aš nežinau, ar čia būtent taip turėtų būti sudėlioti visi akcentai, todėl kad teisės aktų pasiūlymų jau yra susijusių su darbuotojų kvalifikacijos kėlimo arba perkvalifikavimo skatinimo. Aš manau, kad visas e, pranešimas turi būti paremtas tinkamą pusiausvyrą. Manau, kad turime nepamiršti e, savo siekių, turime siekti užtikrinti didesnį socialinį saugumą. Frakcijose nuomonės išsiskiria, tačiau aš tikiuosi, kad mums pavyks susitarti. Labai liūdnai tenka konstatuoti, kad krizė labai skaudžiai palėtė būtent darbuotojus ir būtų gaila, jei dabar e, mes nepasinaudotume e, progą šio pranešimu akcentuoti kai kuriuos dalykus. Aš tikiuosi gero bendradarbiavimo ir konsensuso. Ačiū. Labai ačiū, pane pirmininkė. Kolegė Steinbruck e, tiesiog pavergia savo mintimis, tačiau bandysiu susikoncentruoti. Noriu padėkoti Alessandro už puikų pranešimą, kuris parengtas pamirštant bet kokią ideologiją. E, yra tam tikri rinkos principai, tačiau pirmiausia turime galvoti apie žmonės. Reikia aiškios į realybę orientuotos politikos. Noriu pateikti vieną pavyzdį. Tu kalbėjai apie Opelio atvejį. Tikrai um, negalime leisti, kad iš Ispanijos, Sevilijos įmonių darbo vietos būtų perkeltos į Heseną ar Bochumą e, kaip e, vidinių įmonės ginčių sprendimo e, galimybė. Mes pasiekėme tai, kad darbo vietos e, garantijos suteikiamos keliarius metus reiškia, kad darbo vieta išliks, tačiau atlyginimas nebus padidintas. Tarsi teigiame, kad mes bandysime atsilaikyti rinkų spaudimui, e, tačiau vargu ar tai pavyko. Importuojame daug automobilių iš kitų valstybių. Ir tiek vertinant situaciją Vokietijoje, tiek Ispanijoje, galime pasakyti, kad mes ES gaminame automobilius, kurie pasižymi labai aukšta kokybė. E, tačiau kartais e, reikalinga parama ir mažoms įmonėms ir e, būtent todėl labai svarbu informuoti darbuotojus apie visus galimus pokyčius. Aš susitikau ne su Opelio, bet su kitos automobilių gamintojo įmonės valdyba ir mes aptarėme daug svarbių dalykų. Buvo akcentuota tai, kad darbuotojai norėtų iš anksto žinoti, kuria kryptimi linksta e, tam tikra politika. Tik tokiu būdu darbuotojai ir darbdaviai galės kokybiškai dirbti. O dabar e, susidaro toks įspūdis, kad jie yra apgaunami. Manau, kad daug pasiekėme uh, reikalaudami darbuotojų informavimo ir jei mums ir toliau pavyks laikyti savo strategijos, e, tai sulaukus gerų pakeitimų mums pavyks parengti bendrą e, komiteto poziciją spindinti pranešimą. Köszönöm szépen, e, elnök asszony. Ahogy így hallgattam, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš išklausiau Alejandro Ir man susidarė įspūdis jo klausantis, kad man pristatė ne pranešimą, o profsąjungos manifestą. Nes jis taip entuziastingai kalbėjo. Na ir kai prasidėjo diskusijos, aš iš principo pritariu daugeliu dalykų, kas buvo pasakyta, tačiau aš norėčiau atkreipti jūs dėmesį į keltą dalykų. Aš manau, kad reikalingas ilgas pasirengimas, tinkamas pasirengimas prieš tokį restruktūrizavimą reikia numatyti įvairius procesus, reikia parengti mokymo sistemą ir panašiai. Na, o man problema yra ta, kad, kad viskas pasaulyje vyksta per dėm greitai ir susidurime su pasauliniais iššūkiais ir neturime pakankamai laiko viską apmastyti. Buvo iškeltas klausimas, ar būtų galima vienašališkai mąstyti ir numatyti, primesti tam tikras alternatyvas, numatyti privalomus sprendimus. Aš manau, kad mes gal galime mąstyti vienašališkų pagrindų, tačiau ar tai yra naudinga, ar reikia restruktūrizavimo procesus numatyti vienodus. Ir aš manau, kad negalima to daryti. Aš nema, nemanau, kad reiktų eiti tuo keliu. Kur kas geriau yra parengti tekstą, kur būtų kal, kalbama apie informavimą, apie tai, kad reikia žinoti, kaip reikia tvarkyti su reks, besikeičiančių ūkių ir restruktūrizavimas turi būti pritaikytas prie visų poreikių. Aišku, čia turi suvaidinti vaidmenį visi - ir institucijos, ir dar, darbininkai, darbuotojai, ir kiti veikėjai. Aišku, reikia sekti, du, reikia sekti informaciją, galbūt reikalingas duomenų bankas dėl įvairių dalykų. Ir aš pritariu tam, kad tinkamas socialinio fondo planas leistų ieškoti gerų sprendimų, bent jau geresnių sprendimų, kurie leistų mums užtikrinti, užsitikrinti lankstumo. Ir kad tas restruktūrizavimo procesas nebūtų perdėm spartus ir greitas. Labai svarbu, kad įmonės uh, tinkamai sureaguotų, kad ieškotų tokių sprendimų, kurie būtų tenkinantis. Ir svarbu, kad bendrovės ieškotų tokių sprendimų, kurie būtų grindžiami dėrybų pagrindo, nebūtų išpolis prieš darbuotojus. Na, aš irgi daug apie tai mastau, su savo politinė frakcija mes daug e, kalbamės ir ieškome būdų, kaip būtų galima surasti pragmatišką sprendimą. Ir kaip būtų galima kalbėti ne tik apie bendrus principus, bet taip pat ir dalykus, e, kurių reikia išvengti, kuriais reikia kovoti, dėl to, kad pasaulis per tiem greitai keičiasi. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Tai aš dar tada <laughs> pakalbėsiu. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti kolegai, draugui, bičiuliui Alejandro Serkos už išsakytą poziciją. Aš manau, kad gerai pasverta yra ta pozicija, pristatyta su, su puga, tokia su užsidėgymu. Tačiau tai yra subalansuota pozicija, pritaikyta prie ES realybės. Na ir mane pirmiausia nustebino Tomas Mann pasisakymas. Nes jeigu dabar kalbėtume apie tai, kokia yra socialinė ekonomika. Ir šioje erdvėje turime imtis atitinkamų iniciatyvų. Ir mums būtų naudinga, jeigu Europos mastu, na, į Vokietiją dažnai rodoma pirštu, tačiau uh, manoma, kad Vokietija yra na, geriausia. Bet aš manau, kad mes visi galime pasimokyti iš socialinio dialogo kokybės. Kalbant ir apie Vokietijos situaciją, jūs kalbėjote apie kokį, dialogo kokybės eksportą ir perdavimą. Aš manau, kad mes visi čia galime sukurti tą pridėtinę vertę. Na ir dabar jau pristatė tą bendrą atmosferą, galėsime ieškoti gero rezultato, nes kai koordinatoriai pradėjo šią iniciatyvą, uh, Ji buvo tokia laisvanoriškų pagrindų siūloma iniciatyva ir mes negalėjome aiškiai numatyti, kaip ją reiks koreguoti, pristaikant prie realybės, kurioje dabar gyvena įmonės. Aš žinau, kokie dabar skaičiai. Vakar aš žurnale perskaičiau šiek tiek daugiau apie statistinius duomenis. Taigi aš manau, kad dėl Alejandro Serkės pranešimo matome didelį partnerių įsitraukimą. Ir mes turime daryti viską, kad ne, nepranytų tokia iniciatyva. Mes, kaip teisės, aktų, teisės aktus primant instituciją, turėtume būti išklausyti. Jeigu mes manome, kad žmogiškasis kapitalas egzistuoja ES ir tai yra pagrindinis mūsų privalumas, mes tuomet ir turime vertinti tą kapitalą išklausiau, kas buvo pasakyta dėl subsidiarumo principo elementų. Tačiau tai yra tas argumentas, kuriuo yra naudoja, kuriais naudojasi tie, kurie iš principo prieštarauja e, tą tai idėjai. Ir kažin, ar būtų paranku Europai atsisakyti tų dalykų, Ir aišku, Europoje dažniausiai yra cituojama Vokietijos ekonomika, ekonomika, kuri sugebėjo išsaugoti tą pridėtinę vertę, kalbant apie pramonės gamybą. Tai yra būtent ta dvasia, kurios mes ir siekiame Europos Sąjungoje. Ir tam tikslui mums reikalingi teisės aktai dėl pertvarkymo, restruktūrizavimo, nes jeigu ne, tuomet tai, kas vyksta pramonėje, ypatingai kalbant apie spekulacinius veiksmus, mes turime kažkaip optimaliai pasinaudoti situaciją ir investuoti ES. Taigi, kalbant iš socialinės perspektyvos, iš tiesų galime čia sukurti tą svertą Ir aišku, reikia gerbti subsidiarumo principą, tačiau negalime vien tik sustoti ties tuo argumentu. Jeigu taip darysime, tuomet pasitarnausime tiems, kurie siekia mažų monopolijų, nepaisant to, koks yra Europoje sukauptas kapitalas. Na ir aš manau, kad žvel, žvelgiant į konkrečius Alejandro Serkas pasiūlymus, matome, kad visa tai, kas yra susijęs su informacijomis ir su uh, darbuotojų konsultacijomis. Čia kaip ir trūksta restruktūrizavimo, kaip ir dėl yra nemažai teksto skirta darbuotojai orientavimui ir konsultavimui. Tačiau mes turime tuos dalykus akcentuoti, nes būtent tai yra esminiai dalykai restruktūrizavimo atveju. Uh, darbuotojų informavimas, konsultavimas, orientavimas yra labai svarbus dalykai restruktūrizavimo procesuose. Ir tų dalykų jau egzistuoja mūsų ES teisės aktuose. Taigi tokie būtų mano pasiūlymai. Na ir aš seksiu, e, e, sekiau tas diskusijas, tikiuosi jos buvo naudingos ir jums, ponia, pranešiau. Ačiū kolegos. E, kad aš dažnai pasisakiusieji sakė, kad aš kalbėjau aistringai. Bet aš kai kalbu aistringai, tai reiškia, kad aš e, kaip profsąjungininkas šneku. Profsąjungininkai sako, kad aš labai mažai aistringas. Mano aistra labai silpna. Bet esmė yra ta, kad aš aistringai kalbu apie tai, kuo tikiu. Ir šiuo metu mes išgyvename tokį blogą laikotarpį, kad reikia reaguoti tai, ką darome dabar, nepakanka, reikia deramos reakcijos. Ir prieš baigdamas e, savo kadenciją čia, aš noriu e, jaustis, kad kažką padariau ir aš galiu e, išeidamas, gal, noriu išeidamas aiškiai pasakyti, Europa padarė, ką galėjo. Galim kalbėti apie arsenalą, opelį, daugybę pavyzdžių rastume. Čia kalbame apie vyrus ir moteris dirbančius E, savivaldybių, regionų lygių, kurie iš tikrųjų turi kovoti už savo gyvenimą. Mes tarsi nebepriskaičiuojam jų, bet man tie žmonės yra labai svarbus. Iš kaip profsąjungų rėmėjas jaučiu rūpinosi daugeliu skirtingų dalykų. Reikia daugiau protingai restruktūrizuotos Europas. Nekalbam apie kairiuosius ar dešiniuosius. Turime būti protingesni. Mes visi norime užtikrinti, kad laimėtų darbininkai ir bendrovės. O Saragosos e, Durelas e, gamykla. Ta gamykla e, bankrutavo Bet dėl socialinio dialogo tūkstančiai darbo vietų buvo išsaugota. Ir tai vyko per tris savaitės. Gali viskas labai blogai susiklostyti, jeigu bus blogas valdymas, bet gali būti žymiai geriau, jeigu bus kitaip. Labai daug galima rasti regionų, kurie nukentėjo dėl blogo socialinio valdymo. Atsiranda tokių, kurie žaidžia žmonių e, gyvybėmis e, kaip uh, pinigais kazino. Ir aš nenoriu, kad šį kartą uh, vyktų politinės diskusijos. Aš noriu sprendimų. Labai daug konkrečių pasiūlymų patikta, daug kas šį tekstą svarsi ir aš apie tai kalbėsiu su šešėliniais pranešėjais, su visais, kam ši tema rūpi. Negali būti taip, kaip buvo iki šiol. Per, iki šiol. per pasarosius ketverius metus Europoje praradome e, industrinio centro reputaciją. Mes nebenorime būti industrinė dykuma. Mes nenorime būti žemynų, kuriame yra dideli pensijos fondai ir kelios didelės bendrovės valdomos labai turtingų ponų. Mes norime, kad žmonių rūpeščiams būtų skiriama daugiau dėmesio. Dėkoju Veronikai, taip, ir forma ir turinys čia labai svarbus. Mes e, struktūringai dirbsime, palaikysime dialogą ir aš esu tikras, kad sustarimą pasieksime. E, Čiaba Ori, noriu Jums pasakyti, kad uh, Tikiuosi, jog sugrįšite su daug pasiūlymų, nes aš norėčiau išgirti jūsų reakciją, bet būkime praktiški. E, Pakeitimų pateikimo terminas 9 Liepos, 12 valanda, protingas terminas ir taip mes turėsime galimybę rugsėjo 17-18 aptarti komitete komitete balsuosime spalio 8-9 plenarinėme posėdėje. Jeigu viskas gerai susiklostys, per pirmąją lapkričio sesiją balsuosime. Perinime prie mūsų darbo atvarkės 17 punkto. Ir aš suteiksiu žodį savo nuomonės projektui pristatyti poniai Ronzuli. IMKO komitetas rengė šį pranešimą, mes rengėme nuomonę dėl pasiūlymo uh, E, dėl direktyvos, kurie iš dalies keičiama kita direktyva dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir reglamentas dėl administracinio bendarbiavimo per vidaus rinkos informacijų <laughs> sistemą. Pone pranešė, žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabartinė e, direktyva dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 2005 e, metų 36 direktyva turi dviejopą naudą darbuotojams ir įmonėms. Viena vertus e, skatinamas kvalifikuotų darbuotojų judumas, e, prisidedama prie tarptautinių paslaugų plėtros skatinimo, E, taip pat e, sukuriama bendroja Europos rinkta. Kita vertus, specialistams dabar lengviau integruotis į konkrečius sektorius, e, tačiau vis dėlto judumas nėra pakankamas. Euroberimetro duomenimis tik 28 procentai visų ES piliečių iš ties norėtų savo profesinę veiklą E, vykdyti kitoje valstybėje narėje nei gimtoji šalis. Taigi judumas e, nėra toks, kokio pageidautume ir čia reik, būtų galima padėti keisti. Reikėtų bendro požiūrio Jo labiau, kad darbo rinka nuolat keičiasi, reikia pripažinti ir naujas profesinės kvalifikacijas bei gebėjimus. Dabartinė sistema, pagal kurią pripažįstamos profesinės kvalifikacijos, turi būti pakeitim, pakeičiama atsižvelgiant į besikeičiančius rinkos reikalavimus ir poreikius. Komisija pateikė pasiūlymą E, keisti šią direktyvą atsižvelgiant į naujus vidaus rinkos poreikius ir naujas darbo galimybės, e, taip pat siekdama skatinti judumą e, bei suteikti valstybėms narėms tam tikrą pagalbą. Kalbu apie valstybės narės, kuriuose jaučiamas tam tikrų profesijų trūkumas. E, svarbiausias e, novatoriškas elementas yra Europos profesinės pažymėjimas. Taikant šį profesinių kvalifikacijų e, pažymėjimą būtų supaprastintos procedūros, sumažėtų administracinės išlaidos. Lapkričio 15 dieną buvo parengtas pranešimas parlamente dėl vidaus rinkos ir čia teigiamai buvo balsuojama dėl rezoliucijos, kurioje atkreipiamas dėmesys į tai, kad laisvųjų profesijų sektorija taip pat reikėtų skatinti judumą. Komisija dabar e, siūlo įtraukti Europos profesinį pažymėjimą remiantis laisvanoriškumo principu, tokiu būdu suteikiant valstybėms narėms daugiau veikimo laisvės, pats šį pažymėjimą turinti žmogus galėtų pasirinkti, kurioje valstybėje tą pažymėjimą gaus. Mano supratimu, pažymėjimo įvedimo sistema turėtų būti privaloma. Aišku, reikia atlikti poveikio vertinimą, kuris įvertintų visas, visus galimus privalumus, išlaidas bei galimus laiko terminus. Todėl, kad privalomas Europos profesinio pažymėjimo įvedimas, mano supratimu, būtų žingsnis pirmin, nes turėtume priemonę, kuri priverstų valstybės narės taikyti tokį pažymėjimą, nes priešingų atveju, jei jis būtų taikomas e, savanoriškai, nebūtinai valstybės narės šio profesinių pažymėjimų pasinaudotų. Šiandien yra taip, kad pavyzdžiui, slaugė e, norėdama E, kad jos kvalifikacijos būtų pripažintos. E, Austrija turi mokėti 140 eurų, 200 eurų e, Junktinėje karalystėje, 300 Suomijoje. Tas pats taikytina ir kitoms profesijoms, tokioms kaip pavyzdžiui kinezoterapeutas ar kitoms. Taigi procedūras reikėtų um, supaprastinti E, siūlyčiau įvesti keturių savaičių terminą. E, tiesa, komisija siūlė dviejų savaičių terminą, kuris mano supratimu yra per trumpas. Be to reikia užtikrinti didesnį skaidrumą ir aš siūlyčiau išbraukti komisijos siūlomą e, tyliojo pritarimo terminą. Tai yra, jei niekas e, jokių veiksmų nesimama, tai automatiškai laikoma, kad kvalifikacijos yra pripažintos. Aš abejoju, ar e, toks tylus susitarimas užtikrintų tinkamą komunikaciją. Mano supratimu, reikėtų užtikrinti tinkamą registravimo sistemą. Kiekviena valstybė narė turėtų numatyti tam tikrus kriterijus, kuriais remiantis būtų galima nustatyti prioritetinės svarbos profesijas. Savo nuomonės projekte aš pateikiu prioritetinių profesijų sąrašą, kuriems taikomi trys kriterijai. Pirmiausia, profesija e, turi būti reglamentojama mažiausiai penkiose valstybėse narėse, tai užtikrintų judumo e, galimybės, pavyzdžiui, e, slaugytojų atveju. Taip pat ši profesijos turėtų būti pripažįstamos profsąjungų. Europos profesinis pažymėjimas turėtų būti taikomas ir architektams, inžinieriams, tai yra nereglamentuotoms ne profesijoms, tačiau tokį pažymėjimą būtų galima taikyti ir kelionių gidams ir reglamentuotoms profesijoms. Reikėtų peržiūrėti sąlygas, kuriams esam suteikiamas Europos profesinis pažymėjimas. Mes remiamės Europos teisingumo teismo sprendimais Komisija mano, kad reikėtų užtikrinti tinkamą teisinį saugumą, tokį profesinį pažymėjimą turinčio turėtojo šeimos nariams. E, reikėtų numatyti taip pat ir tinkamas kvalifikacijos kėlimo programas. Komisijos e, pasiūlyme yra numatyta galimybė atsisakyti kelti kvalifikaciją, jei nėra poreikio. Vienintelis argumentas minimas komisijos yra e, grėsmės e, visuomenė. Tačiau, jei kalbėsime apie grėsmės e, visuomenės sveikatai, E, tai į taikymo sritį pates, e, pateks tik tokios profesijos, kurios susijusios su žmogaus sveikata, tokios kaip pavyzdžiui slaugytojai, akušeriai, gydytojai ar taip toliau. Europos teisingumo teismas e, laikui bėgant pripažino, kad turėtų būti reglamentuojamos ne tik tos profesijos, kurios yra tiesiogiai susijusios su visuomenės veikata, tačiau Atsisakyti teikti profesinį pažymėjimą galima ir kitų profesijų atstovams. Čia reikia numatyti būtiniausius rengimo reikalavimo kriterijus susijusius su e, grėsmėmis maisto saugai arba viešai tvarkai, arba galima numatyti ir dar kitus kriterijus. Šių kriterijų sąrašas yra atviras. E, Dar vienas svarbus dalykas yra būtiniausių profesinio rengimų reikalavimų sąrašas. Turime atsižvelgti į laiko grafiką ir daug debatų kyla dėl šio klausimo, ypač kalbant apie slaugytojus, gydytojus ir akušerius. Komisija mano, kad dešimties metų profesijos rengimo reikalavimą reikėtų padidinti iki vienuolikos metų. 24 valstybėse narėse tiek laiko jau yra ruošiami minėtų profesijų atstovai. Tačiau e, Vokietija, mielasis Tomai, e, prieštarauja tokiam požiūriui. Tiesa, Luksemburgas taip pat palaiko Vokietiją, nes Luksemburgė ir Vokietijoje šis profesinis rengimas užtrunka 10-11 metų, o komisija vis dėlto siūlo, čia vertėja pasitaiso, 12 metų. Aš e, manau, kad reikėtų likti prie 12 metų e, termino, e, tačiau nepamirškime to, kad Europos gydytojų, slaugytojų ir akušerių asociacija vienijanti 24 valstybių narių gydytojus, tame tarpe ir Vokietijos gydytojus remia komisijos pasiūlymą. Taigi, čia pasisakoma taip pat už 12 metų rengimo periodą. Dar viena problema susijusi su būtiniausiais rengimo reikalavimas yra štai kokia. Artimiausių laikų komisija pateiks savo techninio vertinimo ataskaitą. Tyrimas buvo atliktas Rumunijoje ir Lenkijoje. Šis tyrimas atliktas tyriant darbuotojais, kurie buvo parengti dar iki 2004 metų. Taigi e, tas rengimas šiuose šalyse vyko mažiau nei 12 metų. Yra numatytos tam tikros išimtys ir prisitaikymo priemonės valstybėms narėms. E, tokios kaip, pavyzdžiui, papildomi egzaminai ir papildomi suteikiami diplomai. E, egzaminų metu turėtų būti e, patikrinama darbuotojų kvalifikacija laikantis skaidrumo principo. Dar vienos minutės, prašau. Aš jau beveik baigiu, tačiau reikia, e, turiu, mm, e, noriu dar pabaigti. Taigi, uh, didelė problema yra kalbos problema, o dar viena problema yra notarų problema. Komisija siūlo, kad notarų profesija būtų taip pat įtraukta į šią direktyvą, tuo tarpu didžioji valstybių dalis prieštarauja tokiam komisijos pasiūlymui. Tai norėjau pasakyti. Dar vienas dalykas - apmokami praktikantai stažuotojai, kurie taip pat e, kai kuriuose centruose dirba Aš tikrai visiškai baigiu. E, jie taip pat patei, patenka į direktyvos taikymos rytį. Pakeitimų um, terminas yra Liepos 10. Mes tikrai mielai išklausome. Um, jūsų pozicijas, tačiau dabar laikas mus spaudžia ir pabandysime paspartuoti, kiekvienas galės kalbėti ne ilgiau nei dvi minutės. Ar sugebėsite? Uh, <laughs> Dar porą. Jau neliko daugiau klausimų darbo atvarkėje. Ar ne? Ne, dar liko keletas. Dėkoju pranešėjai už nuomonę. Aš imko komitete, pagrindinėme komitete irgi su šiuo dosie dirbu ir trumpai išsakysiu komentarus, kuriuos paminėjo nuomonės referentė. Pirmiausia, dėl profesinio pažymėjimo. E, labai pagunda didelė yra įvesti tokį pasiūlymą, kokiu jūs slote, savanorišką, laisvanorišką tą pažymėjimą padaryti, bet imko kitą kryptimį eina ir aš manau, kad didžioji dalis frakcijų uh, tam pritars. E, ta kortelė galėtų būti laisvanoška, bet vis tik reiktų detaliau apie tai pakalbėti, netaip jau paprastai vesti. Kitas dalykas dėl dalinės prieigos. Diskusija labai sudėtinga. Mes suprantam, kad yra e, sudėtingų atvejų, bet įvertinkim praktinės e, m, problemas, ypač sveikatos apsaugos sektorėje. Aš labai skeptiškai apie tai galvoju bendrai, bet reiks rasti teisingą pusiausvyrą dėl e, laiko tarpų. Manau, jūs e, teisingai pastebėjote, keletos profesijų atstovai pasakė, kad dvi savaitės yra neįmanomas laiko tarpas ir jie mano, kad dėl to gali būti atmestas pripažinimas. Todėl gal jūs ir visai teisė, kai siūlote keturias savaitės, bet tiek dabar baigsiu. Ačiū, Marian Harkin, dvi minutės. Thank you. Thank you. Ačiū. Visų pirma, aš kalbėsiu šešėlinės pranešėjos, kurie čia negali būti vardu. Pirmiausia, dėkojame pranešėjai už darbą. Jie remia Europos uh, E, šešėlė pranešė remia Europos profesinio pažymėjimo vedimą, nors jis sako, kad reikėtų įvertinti dar tos kortelės sutikimo galimybės. Tokio pažymėjimo tikslas būtų sumažinti administracinę naštą ir administracinius kaštus. Tačiau šešėlė pranešėja nerime minties, kad būtų iki 12 metų prailgintas e, bendrasis išsilavinimas. Ir ji norėtų pabrėžti, kad e, Kai kuriuose valstybėse dėl to atsirastų tam tikrų profesijų stoka. E, pranešėja šešėlinė pateiks nemažai pakeitimų ir manoma, kad bus pasiekta kompromisu. Aš keletą komentarų ir savo vardu išsakyčiau. Pranešėja kalba apie Europos profesinį pažymėjimą. Galbūt ir gera mintis, bet yra keletas tokių. Mm, Niuansų. Jeigu kalbam apie sveikatos apsaugą, turbūt neužtenka išvardinti tik tai kvalifikacijų. Uh, Kai kuriomis aplinkybėmis, bent jau Airijoje taip yra buvę, žinau, kad ir kitose valstybės narėse taip pasitaiko, kad specialistai, sveikatos apsaugos specialistai keliauja iš vienos valstybės narės į kitą, kitose valstybėse narėse jie gali negauti darbo ar nepripažinti ir e, todėl, manau, reikėtų aiškiau apibriežti to pažymėjimo galimybės. Antras dalykas Gal nereikėjo to sakyti, kalbant apie Vokietiją, bet Airijoje egzistuoja gydytojų mokymo problema. Airijoje yra sukurta speciali programa žmonėms, kurie jau turi kvalifikacinį laipsnį e, vienoje ar kitoje e, profesijoje, kuri yra susijusi su medicina ir po keturių metų mokymosi jie gali tapti gydytojais. Panaši padėtis yra Australijoje, Junktinėje karalystėje ir Kanadoje. Ir jeigu mes dabar bandysime kažką suvienodinti su Europa, tai iškils problemų. Bet apie tai vėliau pašnekėsim. Ačiū. Aš kitas gal e, man pavyks kalbėti trumpiau nei dvi minutės. Tu teisingai kalbėjai apie problemą Vokietijoje. Mes norėjome, kad 10 metų būtų periodas išplėstas iki 12 metų. Yra daug slaugytojų, akušerių e, ir kitų profesijų atstovų e, kurie susiduria su spraga. Mums reikėtų, kad taikymos rytis būtų praplėsta, likščiau mums pakako savo atstovų, O aš puikiai žinau, kad ne visos valstybės narės vienodai rengia savo specialistus, bet mes norime užtikrinti, kad teikiamas paslaugos bus, būtų aukštos kokybės. Tu kalbėjai apie tarptautinę asociaciją ir mes galėtume galbūt taip suformuoti, kad bent dešimt metų. Galbūt tai būtų tinkamas kompromisas, o apie kitus klausimus mes kalbėsime tuo met, kai renksime kompromisinius pasiūlymus. Džiaugiuosi, kad aš net neviršiau vienos minutės, visai neblogai. Ir dabar Ole Kristin. Og tak til ordføreren for at arbejde med den her udtalelse. Så vil jeg se, om jeg kan slå. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai Aš, man pakaks vienos minutės. Pirmiausia, turime būti labai atsargus. Todėl, kad su problemomis susidursime ne tik sveikatos priežiūros paslaugų srityje, tačiau ir statybų, pavyzdžiui, srityje, kur e, dirbama su asbestu arba galima patirti avarijų. Todėl toks pažymėjimas, profesinis pažymėjimas yra būtinas, jis turėtų būti privalomas ir taikomas ir kitose srityse. Ir dar viena pastaba tai yra kalbos reikalavimai. Labai svarbu um, kalbėti tos šalies kalba, į kurią vykstama, ypač sveikatos paslaugų srityje. Mielas Ole, tu uh, viską su viskuo susidoroji. Panašu, kad futbole jums taip pat sekasi kaip ir čia. Lidija, tikriausiai, tu, tu tikrai irgi domiesi e, futbolo, Ispanijai sekasi irgi puikiai, taigi tau šią sportinę dvasę paskutinė žodis. Ho ascoltato tutti e non ho nulla da dire, così possiamo andare avanti. Aš išklausiau visų, nežinau, ar reiktų dar ką nors pridurti, galime perėti prie kito darbo atveikės punkto. Deadline. Labai ačiū. Pakeitimo pateikimo terminas yra Liepos 10 diena, 12 valanda. Ričia apie tai jau kalbėjo. Labai ačiū ir dabar perduosiu žodį mūsų komiteto pirmininkiai. Alors, je remercie le vice-président Thomas Mann. Vicepirmininkui ponas, ponui Tomas Man, kuris e, pirmininkavo ir nepranešė, kad 18 e, ir 19 klausimai negali būti šiandien aptarti dėl to, kad nėra laiko ir jie atidedami į rydienos posėdžio pradžią. Iš, tiksliau, iškart po balsavimo mes juos aptarsime. Pirmininkė dėkoja vertėjams ir visiems, kurie dalyvavo iki posėdžio pabaigos. Ir susitiksime rytoj. Sohai.